Das, ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will. Gerbiamosios ponios ir ponai, norėčiau pradėti posėdį. Todėl prašyčiau jūsų po truputėlį artėti prie savo kėdžių. Pradėsime nuo įprastų reikalų. Pirmiausia, priimsime darbo tvarkės projektą. Ar yra kokių pastabų dėl jo? Panašu, kad ne, todėl patvirtinkime jį tokį, koks yra pateiktas. Norėčiau atkreipti sudėmėsi į tai, kad dešimtas punktas, tai yra diskusija dėl pakeitimų, dėl baus pranešimo, turi būti nukeltas į kitą dieną mūsų posėdžio, nes ponios baulins nėra šiandieną. Dar taip pat norėčiau pateikti tam tikru, e, kai kurios pastabas. Ponas Cievka po koordinatorių posėdžio buvo, e, sprendimo e, buvo pasiūlytas pranešėjų dėl e, civilinių ir komercinių bylų e, sferos srities, tai yra Bruselis vienas, Bruselis vienas paketo ir taip pat. 54 of the European Union Treaty. Und dann ist Frau Kollegin Castex vor. Kolegė Castex buvo numatyta pranešėja dėl e, nuomonės, dėl institucijų, dėl, e, institucijų pozicijos dėl duome, e, e, asmeninių duomenų apsaugos. Ir ponas Štoeris bus pranešėjas dėl draudimų ir pensijos draudi, pensijų draudimų. Tai yra tie praneš, naujai paskirtieji pranešėjai ir dabar e, protokolo patvirtinimas. Mes turime vieną protokolą, tai yra vasario 28 dienos posėdžio protokolas. Jeigu neturite jokių pastabų, tuomet mes jį tvirtiname. Toliau ketvirtas mūsų darbo atvirkės punktas. Keletą, prieš keletą dienų audito, uh, uh, E, tai yra teisingumo teismo pateikta e, nuomonė dėl siūlomo susitarimo, dėl suvienodintos bilinėjimosi patentų srities sistemos. Pona Pinėra ir ponė Frolinger e, sveikinu čia atvykus, tai, kuri yra komisijos atstovė, norėčiau e, suteikti pirmiausia žodį ponai Pinėrai, e, kad jis galėtų trumpai pristatyti tą sprendimą. Prašau. Um. Euh, Ačiū pirmininkė, jūs man sutikite žodį, kad pristatyčiau trumpai tai, kas yra tikrai sudėtingas klausimas. Nuomonės paprašė taryba pagal e, bendrijų sutarties 300 straipsnį. E, teismas paskelbė savo nutartį kovo 8 dieną ir patikslino mm, teisinės bazės klausimą ir pareiškė, kad galima šį klausimą kelti pagal dvi sutartis. Ta nuomonė dėl e, sutartį atitikimo sutarčiai nusekliai e, laikosi anksčiau teismo paskelbtų sprendimų. Prieš perėdamas prie smulkmenų noriu pasakyti, kad e, sprendimą priėmė 25 teisėjai ir aš neprisimenu panašaus atvejo, kad tiek e, teisėjų dalyvavo priimant sprendimą. Visi generaliniai advokatai, visi teisėjai dalyvavo dalyvavo 21, 21 valstybė narė patikė savo pastabas, bei taip pat tris sprendimus priimančios institucijos ir to sprendimo priminėjimas truko 20 mėnesių. Taigi sudėtinga yra ne pati nuomonė, kuri yra puikiai surašyta, yra suprantama, bet bendras kontekstas yra sudėtingesnis klausimas. Ir aš noriu priminti štai ką egzistuoja įvairių suvaržančių nuostatų, kur, kurios ir daro šią padėtį sudėtingai. Egzistuoja Europos patento klausimas ir Europos patentų biuras, veikia, kurio biuras yra Münchene. Ir tas biuras taip pat norėjo, kad būtų patikslintas, tai yra leidimą patentui, kur, kuris, kurį įgyjame tame biure, įgyjame nacionaliniam patentui. Ir teisėjas, spręsdamas, e, dėl, dėl, spręsdamas bylas susijusias su patentais, turi e, turi atsižvelgti įvairias nuostatas ir kartais tas bilinėjimo procesas yra bang, brangus. Nuo 2000-ųjų Liepos mėnesio komisija iškėlė kitą klausimą. Tai yra patikė siūlymas sukurti Europos patentą. Dėrybos e, įstrigo, nes iškilo daug sunkumų, apie kuriuos jūs puikiai esate informuoti. E, ir per tą laiką įsigalioja Lisabonos sutartis, kurioje yra e, tinkamas teisinis pagrindas 118 straipsnis kur yra reglamentuojama intelektualinė nusavybė ir sutartis taip pat numato atitinkamą kalbų režimą. Pagal, ir sprendimus reikia priimti pirmojo atveju pagal įprastą įstatymų lygybės procedūrą, antrojo atveju vienbalsiai priimant sprendimą. Uh, Ir Kaip jau sakiau, pradžioje patentas, Europos patento klausimo svarstymas įstrigo, jis buvo nesėkmi ir nuo praėjusio rodens buvo bandyta šį klausimą spręsti, pasiremiant, pasitelkiant pagilintą bedarbiavimo procedūrą. Dabar joje dalyvauja 25 valstybės narės ir 2011 m. vasario 15. Kaip žinote, parlamentas tam pritarė jis davė savo sutikimą, kad būtų šis klausimas svarstamas pagal pagilintą procedūrą. Paraleliai visiems šiems procesams taryboje buvo svarstoma galimybė, kaip, iš, kaip išspręsti kitą problemą. Kaip, uh, iš, kaip suvienodinti bilinėjimąsi patentų srityje. Uh, Tas klausimas svarstomas nuo 2006-ųjų ir draugės, ir draugės su komisija buvo parengtas tekstas. Tai yra buvo parengtas tarptautinio susitarimo tekstas, mišraus susitarimo, kuris numato suderinti štai ką viena vertus sąjungos interesus Nes sąjunga kaip tokia nedalyvauja Europos patento konvencijoje. Ir taip pat 11 kitų valstybių narių, nes konvencijos narėmis yra 38 valstybės, tą, tą sutartį pasirašysios šalis. Ir visą tai, čia kalbame apie sutartį, dėl kurios derasi ES, ją turės ratifikuoti valstybės narės ir taip pat kitos valstybės, trečiosios šalis, kurios taip pat dalyvautų, taptų šios sus, susitarimo šalimis. Taigi, kokio pavydalu ta sutartis atsirastų? Siūloma sukurti Europos patento jurisdikciją ir bendryjų patento jurisdikciją. Ir siūlomas įkurti naują instituciją, kuri tuo tarpu neegzistuoja. Tai yra suteikti e, juridinį asmenį, sukurti juridinį asmenį ir, kur, tai yra, ir sukurti dviejų e, lygių teismų sistemą. Pirmos instancijos teismą ir kitą tribunolą. Ta, ta, tame pirmojos instancijos teisme iš esmės dirbtų valstybės narės. Būtų, nes paprastai teismuose yra vietos, regioniniai skyriai ir atsiras naujos rušies jurisdikcija. Tai nebus nacionalinė jurisdikcija, bet tame teisme dirbs teisėjai ir specialistai, kurie tai yra patentų teisės ekspertai. Uh, ir jie prireikus galėtų kreiptųsi į apeliacinį teismą ir svarstytų klausimus susijusius su bendrijos patento aspektais. Ir būtent šiame kontekste, šiek tokioje situacijoje, kovo 8 dieną šių metų e, Teisingumo teismas paskelbė savo nutartį ir, kaip žinote, ten, tas, ten tame nutartyje nėra visiškai teigiamai vertinami kiti procesai šiuo klausimu. Aš pristatysiu vis, visus svarbiausius aspektus ir paskui suteiksiu galimybę jums užduoti klausimus ir patikslinti jums rūpimus dalykus. Tikriausiai reiktų priminti, kad buvo iškilusi priimtinumo problema. Parlamentas savo iniciatyvą e, kreipėsi į teisės tarnybą ir iškėlė štai kokią tarny, kla, problemą. Mes buvo nustatyta, kad egzistuoja, kad trūksta tam tikros pusiausvėros tarp institucijų. 2002 parlamentas e, kla, kelia šį klausimą, bet nuo to laiko niekada nebuvo atsiklausta parlamento nuomonės dėl šio bendrojo reglamento, kuris e, pasiūlymas, kurį priimti, e, pateiktas taryboje. Tai reiškia, kad parlamentas nebuvo pakankamai įtrauktas, nebuvo pakankamai atsižvelgta į jo įgaliojimus. Teismas šio argumento nekėlė ir šiek tiek kitaip visą ką suformulavo. Taigi, teismo savo nuomonėje konstatuoja, kad pagal 118 straipsnį, pagal kurį prašoma nuomonės, taigi tos nuomonės galima paprašyti parengiamajame etape ir tas ir, ir tačiau ša, bet tai, tos e, institucijos, kurios tą e, pasiūlymą teikia, visiškai neįsipareigoja to daryti. Ir ir joms nebūtina laukti įstatymų teisėkuros procedūros pabaigos ar išdavos. Ir būtent tok, pagal tokią procedūrą gali būti priminėjamas reglamentas dėl Europos patento. Tai reiškia, kad teismas išnagrinėjo visus, išnagrinės jam pateiktą uh, klausimą, konstatavo, kad kad parlamento nuomonės ar sutikimo teikimas ar netikimas nekelia jokių kliučių, nes apie tai kalbama 118 straipsnio pirmojoje dalyje. Kalbu apie ES, sutart, ES veikimo sutartį. Dar turiu pasakyti dar vieną dalyką. Ar tikrai taryba pagal ES veikimo sutarties 300 straipsnį gali kreiptis į teismą, visiškai nekreipdama dėmesio į parlamento nuomonę. Taip nebeturėtų, tai nebeturėtų būti įmanoma, nes 118 straipsnėje yra nurodyta, kad, tar, kad parlamentas turi nedelsiant ir visapusiškai būti informuojamas apie bet kokias iniciatyvas susijusias su tarptautiniais susitarimais. Taigi situacija turi pasikeisti. Kaip žinote, kiti parlamento komitetai nagrinėjo panašius atvejus, kuomet taryba neinformavo arba nesuteikė visos informacijos parlamentui apie panašias tarptautinės tarptautinės dėrybas, dėl tarptautinių susitarimų. Dabar perinu prie esmės. Taigi, teisme egzistuotų nacionalinė jurisdikcija ir tos nacionalinės jurisdikcijos institucijos būtų visiškai autonominės. Ir ar tokios institucijos, tokio instrumento atsiradimas neprieštarauja uh, jurisdikciniai, visai ES jurisdikciniai sistemai. Ir teismas savo nuomonėje priminė, primena sąjungos jurisdikcinės sistemos elementus, pagrindus, kaip jie yra numatyti ES teigimo sutartyje ir kaip, prisimindamas, kaip yra paskirstyta jurisdikcija. Ir teismas savo nuomonėje e, suformulavo puikų paragrafą, kur pristatyti labai tiksliai paaiškinta e, jurisdikcinė sistema. Ta, tuos faktus daugybė juristų žino. Ir ten teisininkų žino. Ten kalbama apie nacionalinių teisėjų vaidmenį. Kalbama, ap, ap, taip pat kalbama apie teismo pirmininko vaidmenį. Ir nurodoma, kad tame naujosios, naujos jurisdikcijos institucijoje dirbs e, um, teisės ekspertai, te, te, teisininkai. Ir nacionaliniai teisėjai, nacionaliniai teisėjai didami tame, toje institucijoje atliks funkciją, kuri yra susijusi su sutarties nuostatų aiškinimu ir jų gyvendinimo iš, užtikrinimu. Ir Ir kaip, mat, kaip suprantate, e, nacionaliniai teisėjai dirbs tarsi atlikdami iš karto kelias funkcijas, kelias užduotis. Jau, mm, juridinio asmens sukūrimas, ta naujos rušies jurisdikcija. E, de, noriu čia pa, pat pas, pasakyti, kad um, šiuo šiuo aspektu, kad e, priimant šią nuomonę buvo pas, prisimintas ir 19 sutarties straipsnis. Ir Taigi, kalbant apie Europos ir bendrijų patento klausimų nagrinėjimą, ta jurisdikcija apims E, teisės aspektus susijusius su nacionaliniais teisės aspektais. Taip pat tai bus susijęs su bilinėjimuose proceso išmanimu ir e, taip pat e, darbas toje naujoje institucijoje bus susijęs su bendrijos teisės nuostatų gyvendinimu. Noriu paskaityti jums kai ką tekstą. teisėjai, nacionaliniai teisėjai, kurie dirbs, turės ne tik aiškinti, interpretuoti sutarties nuostatų taikymą, bet ir, ir čia kalbama apie tuos susijusius e, susijusias teisės rytis, taip pat ir intelektinės nusavybės teisės, nuostatų aiškinimą ir taikymą, taip pat kitas teisės rytis. Ir patentų srities jurisdikcija yra labai specifinė. Ir taip pat mm, nacionaliniai valstybių narių teisėjai turės galimybę kreiptis prašydami iš ankstinės nuomonės klausimai susijusiai su, pa, su patentais. Ir čia perinu prie svarbiausio e, probleminio klausimo. Sprendžiant kažkokius ginčius susijusius su patentais. Reisiu prie anglų ir jie turės jie spręsdami kažkokius ginčius susijusius su patentų teisė turės užtikrinti bendrijos teisės viršenybę. Tai yra valstybėse narėse dirbantis teisėjai negalės pasitelkti, paprašyti to teismo nuomonės nes gali būti, kad tai ne, nebus, pavyzdžiui, susitarančios šalies, kitos susitarančios šalis nebus numatę tokios galimybės ir teismo nuomonė būtent tai ir kelia daugiausia problemų. Dar vienas dalykas - valstybės narės precedentų teisė. Ir jeigu kokiai nors e, jurisdikcijai už ES ribų suteikiama jurisdikcija, tai ta jurisdikcija turės galioti, tačiau valstybės narės jau nebebus atsakingos už pažeidimus arba neteisingą bendrosios bendrijos teisės taikymą. Valstybės narės neprivalės atsiskaityti ir nebebus galima reikalauti valstybių narių, kurios neįvykdėt savo užduočių ar pareigų, pasiaiškinti ar tą padaryti. Taigi, kalbant apie jurisdikciją, tai mes nebeužtikrinsime tos nu, visų užduočių pagal tą jurisdikciją gyvendinimo. Taigi toks yra teismo sprendimas, kad jurisdikcija kad ši jurisdikcija netitinka ES steigimo sutar, veikimo sutarties. Ir jeigu peržiūrėsite paskutinė tos nuomonės pastraipa. Ten pasakyta, kad kaip, kaip paskelbima, kad sutartis ar kažkoks tai dokumentas paskelbimas netitinkančių sutarties, jį reikia keisti arba reikia peržiūrėti sutartis. Vienas sutarties peržiūrėjimas, per, viena sutarties peržiūra vyksta dabar, kaip žinote, bet nežinau, ar turėtumėme rekomenduoti jums siekti a, tokio paties proceso. Pavyzdžiui, noriu pakomentuoti du labai um, tipinius atvejus. Kaip prieš 50 metų buvo iškilusi problema, kaip užtikrinti, kaip, kaip išsiaiškinti, kaip Europos žmogaus teisės bus traktuojamos ES sutartise ir Teismas tam prieštaravo ir pareiškė, kad reikia peržiūrėti sutartį. Buvo, kaip žinote, dėl to atsirado pagrindinių teisų hartija. Tačiau man atrodo, kad šį kartą padėtis yra kitokio paubodžio. Galiu priminti dar vieną atvejį nuomonę dėl Europos ekonominės erdvės. Ir po neigiamos teismo paskelbtos nuomonės komisija pakeitė antrąją sutarties redakciją, kurios tikslas ir, ir šituo, tuo, po to te, teismas jau e, aprobavo tą antros redakcijos sutartį. Bet galbūt taryba, kolegos iš tarybos ir komisijos mus apšvies ir paaiškins, pristatys detaliau šią situaciją. Jums leidus norėčiau aptarti, na, tokią degančią temą. Tai yra pakalbėti apie pagilinto bendradarbiavimo procedūrą ir ko tikėtis, kokios, kur link pakryps tas visas procesas, nes visi yra puikiai informuotas šiuo klausimu tikėtina, kad bus parengti tris, trys skirtingi teisėkuros teksto pasiūlymai. Reglamentas dėl, sąjungos, dėl ES patento, reglamentas dėl to patento kalbų režimo ir bus parengtas kažkoks teisinis aktas dokumentas dėl bilinėjimusi patentų srityje. Nebūtinai tie visi tekstai bus nuseklus. Du pirmieji tekstai nebūtinai remia, paremia trečiąjį. Kalbu uh, dokumentą dėl patentų, taip pat dėl ES patento ir e, dėl e, patentų kalbinio režimo. Uh, Na, tai aišku, nieko gera mums nežada, bet taip gali būti. Ateitis viską parodys. Ir žinoma, mes stebime tikrai revoliucingus, revoliucingas tendencijas, pokyčius. Ir e, jeigu tai bus, reikės aiškintis, kaip spręsti šią situaciją, nes tai iškels ir papildomų problemų teisės srityje ir e, teis, nuostatų gyvenimo užtikrinimo srityje. Tai tiek norėjau pasakyti, ponė pirmininkė, tikėdamasis, kad per daug jūsų nenuvarginau, nes ši tema, na, yra neiš lengvųjų. Dėkoju. Na, mums buvo aišku, kad tai, ką mes gausime iš teisingumo teismo, Tai bus tam tikra instrukcija, kaip viskas turės vykti, kaip mes turėsime elgtis ateityje. Aš manau, kad dar reikėtų kolegai iš, kolegiai iš komisijos suteikti žodį ir po to pasisakymai ir klausimai. Dėkuoju, ponė pirmininkė, komisija šiandien pasisakys trumpai. Na, kol kas mes vis dar analizuojame teisingumo ir rūmų nuomonę, gilinamės visus aspektus ir tik tais tuomet galėsime nuspręsti, kaip elgtis toliau. Na, mes esame labai patenkinti tuo, jog teisingumo teismo manimu paklausimas yra pagristas ir dabar teisingumo teismas išsakė savo nuomonę dėl turinio, nes kitaip viskas būtų užtrikę. Taip pat pastebėjome, kad starimo uh, E, pagrindas netitinka sutarčių savo dabartinę formą. Nesigilinsiu į teisingumo teismo argumentus, kurie buvo labai plačiai nušviesti parlamento teisės tarnybos. Tačiau, pasak teisingumo teismo, didžiausia problema yra tai, kad kai kalba eina apie traptautinę jurisdikciją, nėra tokių pačių garantijų, kai kalba eina apie nacionalinių teismų nutartis. Ir e, tarptautinė jurisdikcija neatsižvelgiama Europos teisės pirmenybė, kai tuo tarpu Europos Sąjungoje e, teisingumo teismas turi e, prerogatyvą aiškinti. Na ir tarkim, vėlgi, jeigu pradedamas pažydimo procedūros prieš mūsų valstybės narės, tai tuomet e, privačios šalis gali kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Tačiau, kaip ten bebūtų, mes dar norime labiau išsigilinti teisingumo teismo nuomonę ir tik tais e, pasitarus e, mūsų tarnybos vidėje galėsime formuluoti rekomendacijas, kaip elgtis toliau. Na, atrodo, teisingumo, teis, teisingumo teismo aktualus trečių šalių dalyvavimo klausimas kurioms e, negalioja tie patys reikalavimai kaip e, nacionaliniams teismams ir teismėms, teisėmis bendradarbiaujant su ES institucijomis. Taigi aš manau, kad iš šios aspektus reikia labiau įsigilinti. Tačiau kaip ten bebūtų, kai kalbame apie ekonominius ir politinius aspektus, tai yra akivaizdi sąsija tarp e, E, tarp e, kompetencijos ryčių ir jurisdikcijos. Šie projektai yra visiškai atskirti ir jūsų teisės tarnyba visiškai teisi, kad teisiniu požiūriu padidintas bendradarbiavimas leis kurti ateityje skirtingas jurisdikcijos sistemas. Tačiau daugelio valstybių narių požiūrių čia egzistuoja politinės sąsajos, o ekonominiai veikėjai išvelgia ir ekonominių sąsajų. Taigi, aš manau, kad mes negalime sukurti vieningos, suvienodytos su linėjimuose patentus ir tie sistemos. Na, mes galbūt galime pagalvoti apie vienašališką patentą apsaugą nacionalinėse teisėse, tačiau pagal dabartinės taisyklės vienašalį patento apsauga turėtų būti įdėkta kiekvienoje valstybėje narėje atskirai, individualiai. Na ir atrodo, kad tai neatitinka e, suvienodos e, patentų apsaugos. Be to, suvienodita patentų apsauga turėtų kiekvienas iki būti patikrinta kiekvienos valstybės atžvilgiu, jeigu įmonės teiks skundų teismuose dėl tų patentų, kurie jų nuomonė yra nepakamai pagristi. Tarkim, buvo nurodyta, kad būsimo patentų teismo vienas iš didžiųjų privalumų bus tai, kad, teis, kad tai ne tik tais padės įgyvendinti šio teismo nutartis, bet tai palengvins ir patentų atšaukimą, nes e, e patentų autorių konkurencija galės kreiptis į tą patį skyrių ir paprašyti atšaukti šį patentą, E, valstybės narės teritorijoje, kur galioja šis patentas. Taigi manome, kad jeigu pavėsime patentų bylų svarstymą nacionaliniam teis, teismams pagal galiojančias taisyklės, nėra patrauklų ekonominiams veikėjams. Nes tokiu būdu nacional, lems teiksmam tikriausiai teks nagrinėti tarp valstybinio pobūdžio bylas, bet tai aišku taip pat pavojinga ūkio veikėjų požiūrių, nes nepamirškime, kad šiuo metu Europos Sąjungoje tai, tai yra tik penkios ar šešios valstybės narės, kurios turi specializuotas patentų bylų nagrinėjimo sistemas ir kuriuose yra patirties sprendžiant patentų ginčius kurie yra labai sudėtingi, techninių požiūrių juos sunku išspręsti ir todėl iššūkis yra didelis. Ir nesuturkime tokios situacijos, kad kai valstybėse narėse, kur apskritai nėra patentinių bylų arba tik tais keletas bylų per metus, staiga toms valstybėms reikės uh, priimti teismo sprendimus, kurie galios visose valstybėse narėse arba 25 valstybėse narėse. Tai, tai tikrai bus pavinga ekonominiams veikėjams. Be to nėra jokių būdų, kaip galima būtų e, e, specialiems pagrindinių teismų specializuotams skyriams suteikti gėliojimus, spręsti e, specializuotas bylas, vienašalės bylas. E, toks pasiūlymas buvo suformuluotas ir pasiūlytas valstybėms narėms, tačiau beveik vieningai ES įmonės pasipriešino tokiam siūlymui, nes įmonės norėtų, kad būtų vieninga Europos patentų bylų nagrinėjimo sistema. E, taigi, atrodo, kad tas anksčiau minėtas siūlymas taip pat nėra primtinas. Turėtume gerokai pasukti galvą ir paieškoti būdų, kaip galėtume sukurti bendrą patentų teismą, į kurį galėtų kreiptis visi, visos valstybės narės ir tas teismas būtų atsakingas už Europinį patentų apsaugą. Mm ir europinius patentus, nes kitaip vėl tarsi būsime nublokšti atgal, kur jau buvome įsitrygę prieš daugelį metų. Ačiū. Dėkoju. Ponas Masė, po to ponė Lichtenberger, prašau. Perdone, prezidentė. Dėkoju, ponė pirmininkė, atsiprašau. Labai susidomėjęs išklausiau pranešimo ir tikrai viskas e, sisteminga, pagrista, kaip visuomet dirba gerai teisės tarnyba. Na ir po to, kai teismas priėmė šią nuomonę ir pos, po to, kai buvo išsakyta įvairių dviejonių dėl pasirinktino kelio ir tas dviejonės išsakė ne vien tik tais e, teisės tarnyba, bet e, ką tik išsakė ir e, komiteto pirmininkas, tai manau, kad visą tai atsižvelgiant būtų geriau, jeigu taryba, ir tikrai kreipsimės į tarybą šio klausimu, jeigu uh, Vengrija kaip pirmininkamčia šalis nebandytų gauti uh, to medalio. Ir nebando apversti situacijos aukštinkojam. Jeigu nėra jurisdikcijos, tai tai gal nėra jokio pagrindo siekti iš jo sustiprinto bendradarbiavimo. Na, e, atsižvelgdami į teisingumo teismo nuomonę, Pasinaudokime šio postumiu ir bandykime atgaivinti europinį patentą kaip mintį ir nesigilinkime į tuos kitus siūlymus, kurie, tiesą sakant, prieš tarautų tam tikslui, uh, kurį šiandien dar sėki nušvietė turistai, bet, uh, e, tai juristai, bet prieštarautų ir ekonomikos subjektų pagidavimams. Pone Lichtenberger, ačiū. Dėkoju už visus paaiškinimus. Manau, kad e, gana svarbu gerai išanalizuoti pačią, patį sprendimą ir e, atsižvelgti į tuos mūsų išklausytus paaiškinimus. Atleiskite, tačiau turiu pas, pripažinti, kad aš nieko kito ir nesitikėjau, kaip e, tik tai to, kad mes šiuo momentu tiesiog susidursime su tam tikromis problemomis. Iš esmės čia kalbame apie kompetencijų pasiskirstimą ES tarp valstybių narių, Europos parlamento, komisijos. Ir taip pat kyla klausimas, e, kiek teismai gali kištis. Tai jau konvente buvo didelis e, ginčių objektas, kai mes tengiamės uh, E, būtent konvente išanalizuoti tą kompetencijų klausimą ir išsiaiškinti kai kurios dalykus. Tai yra problema, kuri taip ir liko neišspręsta dėl tų didelių diskusijų, kadangi kai kurios valstybės narės mane, jog e, kai, kurie, kai kurie kompetencijų, kai kurios prerogatyvos yra būtent jų ir jos nenori jų atsisakyti. Noriu priminti, kad e, pavyzdžiui, e, baudžiamasis persekiojimas tarp sienų aplinkosaugos rytyje taip pat yra susijęs su kompetencijų pasiskirstimu ir tai yra būtent e, tas formalus formali problema, o ne tiek turinio problema. Ir dabar kyla klausimas, kaip mes išspręsime tą dilemą, kadangi manau, kad jeigu paklausime tarybos, E, vargu ar galima tikėtis iš tarybos kito atsakymo negu e, jo noro išsaugoti tą kompetencijų pasiskirstimą. Kaip vieną aspektą norėčiau vertinti gana kritiškai, kai pažvelgėme į tris e, tos temos ramščius, kai kalbame apie patentų teisę, tai yra bendro pobūdžio klausimai, kalbų režimas ir įgyvendinimas tuomet, manyčiau, e, reikėtų e, visus tris ramščius vertinti bendrai. Nėra jokio tikslo sukurti vieningą patentų sistemą, neturint jokių sprendimų, kaip įgyvendinti, kaip įgyvendinti tą patentų teisę, vieningai įgyvendinti, harmonizuotai įgyvendinti visoje ES, kad nekiltų konfliktų tarp E, ir nesuderinamumų tarp įvairių institucijų ES ir nekiltų papildomos biurokratinės naštos sąnaudų. Mes juk darome viską, kad e, verslas, e, tai yra tie, kurie naudojasi patentų teisėmis, turėtų galimybę kiek įmanoma labiau sumažinti savo sąnaudas ir ta patentų sistema verslui būtų kuo naudingesnė. Todėl viską reikėtų vertinti kaip vieną pasiūlymų paketą. E, tas su kalbomis susijęs e, klausimas, man atrodo, bus išspręstas dar negreitai, tačiau esminis dalykas yra tai, jog nebus įmanoma e, atitinkamai gyveninti tos naujos sistemos, jeigu mes nesistengsime gyvendinti to vieningo Europie, Europos patento koncepcijos. Visą taip, išklausius, ką jūs išdėstėte, aš ėmiau mąstyti, kaipgi visą tai atrodys ateityje. To specialaus teismo um, jurisdikcijas galiojimas jau baigėsi, todėl mes čia galime susidurti su problemomis sprendimų įgyvendinimo per valstybės nares galimybė, mano manimu, būtent juridinių požiūrių būtų labai sudėtinga ir tikrai nestaupytų lėšų. Todėl ir tai reikėtų atmesti, būtent šį aspektą reikėtų atmesti. Aš tikiuosi, kad ateityje ieškant sprendimų ir tikintis, laukiant pasiūlymų iš komisijos ir tarybos, tie pasiūlymai bus kiek įmanoma skaidresni. Man kol kas šiuo momentu neaišku, kokio sprendimo galime tikėtis. Sprendimo, kuriuo padėtume, kuriuo galėtume, kuriam padedant galėtume įgyveninti savo tikslus patentų srityje. Gal mums iš tiesų reikia antro konvento kuris analizuotų ekonominio valdymo klausimus ar, pavyzdžiui, institucijų kompetencijų pasiskirstimo klausimą. Pirmajame konvente mes stengiamės spręsti tuos klausimus, išspręsti tas problemas, tačiau dėja mums tai nepavyko ir aš baiminuosi, kad net ir baigus, pasibaigus visoms konstitucinėms diskusijoms, tos problemos bus dar aštresnės, kadangi valstybės narės uh, elgesi labai protekcionistiškai, kalbant apie jų kompetencijas. Man atrodo, bėgant metams e, ta dilema tik dar labiau gilės. Aš tikiuosi, kad procesas vis dėlto vyks skraidžiai ir viską mes vertinsime kaip vieną pasiūlymų paketą, mano manimu, kitaip yra neįmanoma. Ir kiek įmanoma greičiau gausime informacijos iš komisijos ir tarybos, kokią linkme šios institucijos dabar masto ir ką jos siūlo daryti ateityje. Kalbant apie tų problemų, kurias pademonstravo Teisingumo teismas sprendimą. Kolega Karim. You, Ačiū pirmininkė. Tampa aišku, kad neuž, neparengus tinkamos įgyvendinimo užtikrinimo procedūros, bet kokia patentų sistema, kurią bandytume sukurti, būtų bevertė. Tai būtų, na, iliuzinės sistemos kūrimas ir ji tikrai neatneštų naudos niekam, ypač tiems, kuriems e, bandome padėti. Pirmininkė remdamasis šiandienos pasisakymais turiu pasakyti, kad nežinau jokių atsakymų, tik tai daugybė klausimų, kurie ateina į galvą klausimas, kuris visiškai, vienas iš klausimų, kurie visiškai nebuvo spręsti. Aš prieš jį suformuluodamas norėčiau pasakyti štai, kad visi mes, kurie esame dirbę teisininkais, vertėsi teisininko praktiką, esame susidūrę su įstatymais, kurie atrodo nelogiški. Ir iš tikrųjų tada mastai, jeigu įstatymų leidėjas būtų atsitraukęs, žengęs žingsnį atgal, uh, galbūt e, teismuose nebūtų svarstamos tos problemos, kurios yra svarstamos. Taigi mes esame panašioje kryškelėje. Mm. Dėl to būkštauti tikriausiai nereikia. Bet mano galva nebuvo išspręstas, šik, nebuvo spręstas štai koks klausimas, kuris e, turi labai didelis praktinės reikšmės. Mes esame tame etape, kokiame, kokiame esame. Buvo pateikta daugybė pasiūlymų dėl to, kaip galima būtų eiti priekin, kokius žingsnius žengti. Tačiau man noriu, aš tai tokį klausimą, kada, už kiek laiko, kada komisija remdamas, remdamas įvykusiais svarstymais parengs atitinkamą pasiūlymą. Ir kuo greičiau tai bus padaryta, tuo mažiau erdvės atsirasti kitiems klausimams, uh, pagristiems jau iškylančiais klausimais. Tikrai būtų nenaudinga vilkinti šią, šį procesą, nes atrodo, kad dabar ir iškyla grėsmė, jog toks procesas, jog viskas taip ir vyks. Mes tikrai turime vengti, na, kurti tuščias sistemas. Taigi, man įdomu, kada komisija parengs kitą konkretų pasiūlymą. Kolega Baldasar, bitte. Dėkuoju, kolega Baldasar, prašau. Grazie, Presidente. Io credo che in maniera molto semplice bisogna dire che questo parere. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad galima būtų pasakyti, kad eh, tarybos, eh, atsiprašau, teisingumo teismo uh, nuomonė yra didelė kliūtis siekiant vien, harmonizuoti, Europą, harmonizuoti Europos patentų teisę. Nes e, tikslas, kurio siekiame, ir sukurti vieningą dokumentą, vieningą e, patentą, patentą kaip, kaip e, europietišką patentą, kuris galiotų visose valstybėse narėse arba tose šalyse, kurios e, e, bendradarbiauja e, būtent sustiprinto bendradarbiavimo srityje. Ir mums reikia institucijos, kuri šiuo klausimu turėtų teisę priimti sprendimus. Yra akivaizdu, kad jeigu trūksta to jurisdikcinio aspekto, tuomet mes kai kurių svarbių dalykų negalime išspręsti. Pavyzdžiui, sąnaudų, didelių sąnaudų klausimo negalime išspręsti. Uh, Ir e, nors ir pastebime, kad Teisingumo teismo nuomonė yra pateiktas tam tikros rekomendacijos, kas yra įmanoma, ar yra įmanoma išspręsti problemą, iš ankstinio sprendimo prieimimo problemą, nėra jokių nuorodų į tai, kasgi kompetitingas nacionalinėse valstybėse šiais klausimais. Nacionaliniai teismai praktiškai neturė, neturės teisės e, interpretuoti bendrijos teisę. Mes tikimės iš komisijos atsakymo, kaipgi mums ateityje pavyks apeiti tas kliūtis. Tuo pat metu užtikrinant kad egzistuoja viena vienintelė jurisdikcija. Jeigu mes turėsime sprendimą, tai yra reglamentą ir vieningą kalbų režimą ir valstybės narės turės įgyvendinti, tai yra perkelti savo nacionalinę teisę, bendrijos teisę ir e, spręsti konfliktus, e, tai yra patento priklausomumo vienai ar kitai jurisdikcijai klausimus, tuomet e, mes ir vėl susidursime su situacija, kurioje esame šiandieną. Tai yra patentų savininkai kiekvienoje valstybėje narėje turės gintis prieš teismus ir visose valstybėse narėse turės eiti į kiekvieną nacionalinį teismą. Ir taip mes neišspręsime didelių sąnaudų problemos. E, kadangi jurisdikcinio aspekto ne, nebūsime išsprendę. Todėl e, konflikto atveju vėlgi bus susidurta su didžiulėmis sąnaudomis. Ir patentų turėtojai turės e, ginti savo patentą atskirose valstybėse narėse, ar Prancūzijoje, ar Italijoje, Junktinėje karalystėje, Vokietijoje. E, baimindamiesi, kad kiekvienoje valstybėje narėje kompetitingas teismas savaip interpretuos patentų teisę, bendrijos patentų teisę, priklausomai nuo e, teisėjo kompetencijos arba jo tam tikrų asmeninių savybių ar interesų. Todėl aš manau, kad šie aspektai visoje, visame šiame procese, neatsižvelgiant į politinius dalykus ir su pristiprintą bendradarbiavimą, yra iš tiesų esminiai, kad jeigu mes norime žengti toliau patentų vienodinimo keliu. Net jeigu ir išspręsime kalbų režimo klausimą ir kompetencijų klausimą, vis tiek mes pateksime į aklavietę. Dėkuoju. Panas Jevka, prašau. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ta nasza. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Man rodos, kad diskusijos labai aiškiai parodė, kad kol kas nieko apčiopamos nepasiekime. Diskusijos trunkau 20 metų. Na ir prašiausia išvada, kurią galėtume padaryti, E, diskusijų metu išklausius Teisingumo teismo atstovų, kad e, tiesiog reikėtų nutraukti darbus ties bendrijos patentų klausimų. Tai iš tikrųjų būtų neteisinga, aš manau, kad šias diskusijas reikia tęsti ir nebejoju dėl štai ko. Europos patento priešininkai. E, teiks kad tiesiog reikėtų atidėti visus šiuos darbus. Pas mus e, Lenkijoje sakoma, kad e, bėdos skatina išradingumą. Tai jeigu mes šiandieną neturime kažkokio sprendimo, kaip spręsti patentinius ginčius, tai reikia ieškoti tokio sprendimo. Sutinku su Karen ir dėl to, kad tikrai būtų įdomu išgirsti iš komisijos, per kokį laikotarpį galima iš komisijos tikėtis pasiūlymų, kurie tapti jau mūsų darbo pagrindu. Ir dar norėčiau priminti tai, ką tik sakė kolega Baltazarė. Labai svarbu tęsti darbus, be kita ko darbas susijusius ir su kalbomis. Aš manau, kad tikrai nebegalima atidėlioti šių darbų. Nes iš tikrųjų reikalingas atsakas šiai problemai spręsti. Problema yra sudėtinga, sudinku, bet manau, kad tikrai tinkamiausias atsakas būtų spręsti tokius patentinius ginčius bendroje teisminėje sistemoje. Taigi aš manau, kad galime tęsti darbus ir tokiu būdu pakankamai greitai apsispręsti dėl to, kokios teisminės sistemos norime. Dėkuoju, kolega Cievka. Na, susipažinęs su nutartimi, man rodos, buvo Strasbūrė antradienį iš, ryte, iš ryto Tai e, perskaičiau tą nutartį taip, kaip prastai viskas skaitai teisingumo teismo nutartis, tai yra kas parašyta gale. Ir išsigandau, man nepribloškė tai, kas parašyta gale. Tuomet e, nepatingėjau perskaityti visos nutarties, ji laimė nebuvo labai ilga, Na ir man tuomet jau pasirodė, kad ne tik ta nutartis nėra prasta, bet netgi labai aiškiai, konkrečiai nurodyta, kur yra problemas ir kaip jas reikėtų spręsti. Taigi viską galima iškristalizuoti. Tai yra galimybė kreiptis į teisingumo teismą, o taip pat e, problemas atrandančias dėl to, kad nėra galimybės kompensuoti žalą. Tai čia problema lygiai taip pat galima spręsti, o teisingumo teismas e, pasilgi teisingai, jis nesielgia kaip teisėkuros organas, o tiesiog pasakė, kad čia dabar tenka užduotis teisėkuros organui primti sprendimą, o po to teisingumo teismas jau galės patikrinti tą mūsų sprendimą, tai yra įprastinis procesas ir čia mums nereikalinga šimto puslapio instrukcija. Taigi, Aš šios nutarties nevertinčiau kaip katastrofos, o priešingai, mano manimu, tai iš tikrųjų labai naudingos instrukcijos dėl to, kaip elgtis toliau. Ir aš manyčiau, kad čia nereik, nereikėtų pernelyg uh, išradingai interpretuoti šios nutarties. Turiu klausimą komisijai ir pritariu kolegijai Karen. Tikrai įdomu sužinoti, koks yra tvarkaraštis, kokie numatyti tolimesni žingsniai. Taip pat norėtų susižinoti, ar atsižvelgiant į šį šią nutartį e, vėl sugrįžti prie Europos patentinių ginčių sprendimo procedūros, ar yra kokiu nors minčių, o jeigu tokių minčių nėra, tai kokios būtų alternatyvos. Taigi pirmiausia žodis ponai Frölingė, o po to kolegai Berlingvė. Sintetikamente, io ribadisco che la proposta che ha fatto il, il commissario. Trumpai, pakartosiu tai, ką sakė komisaras Barnyje, nors tai mums nepagelbėjo, dėl, dėl to iškilo politinių skilimų, klausimų, kuris neturėtų mūsų skaldyti, nors struktūrinių požiūrių jis ir yra sudėtingas. Jeigu pradėsime svarstyti kalbinės problemas dabar dar, tai bus visiškas sumaištis. 25 valstybės narės turi teisę teikti pasiūlymus šią temą. Taip yra. Tos valstybės, kurios tam priešinasi, kai kurios iš jų svarbios, kai kurios ne. Man atrodo, pavyzdžiui, Italija svarbiausia pasaulyje. Tačiau mes visi iš esmės esame lygus. Ir nebuvo daug prieštaravimų tam. O jurisdikcijos klausimas priklauso nuo to, koks kalbinis režimas pasirinktas ir ar pasitelkiama pagilinto bendradarbiavimo procedūra. Teismas pateikė juridinį teisin, teisinį išaiškinimą ir pareiškė, kad nacionaliniai teisėjai turėtų gebėti atlikti reikalingas užduotis. Tai nėra už, draudžiama. Ir man atrodo, kad čia ir slypi e, išeitis iš šios problemos. Ir aš šiek tiek atsitolinčiau nuo uh, Nežinau, ar ponas Valdės ar kažkas kitas tai pasakė, bet vertinant jurisdikcijos klausimą, ir tikrai tas jurisdikcijos klausimas bus išspręstas, aš to tikiu. Taigi, manau, kad tas, klausim, tas klausimas rutuliuosis natūraliai, tačiau mes tai ne, ne, neturėtų mums trukdyti toliau gilintis į reglamento esmę. Ir manau, kad mes turėtume išspręsti ir jurisdikcijos klausimą. Bent jau, pavyzdžiui, kalbant apie iš ankstinį sprendimą, iš ankstinį teismo išaiškinimą. juk, juk reikia tokio iš ankstinio teisinio išaiškinimo, nebūtina kreipti visas 27 valstybės narės, kad visų valstybių teismai pateiktų savo interpretaciją. Belgija savo pirmininkavimo metu pateikė pasiūlymą. Ir nežinau, kodėl, nesuprantu, kodėl komisijos narys Barnyje jį tiesiog atmetė. Tame pasiūlyme išlaikoma, numatoma valstybių narių teisė kurioje pateikiamas prašymas gauti patentą, kad e, bent viena iš oficialiųjų kalbų turi būti e, parengtas tas leidimas. Viena iš valstybės, bent viena iš valstybės oficialiųjų kalbų. Ir aš nemanau, pirmininkė, kad mes turime leistis kad teismo mums visiškai surištų rankas ir įveltis į ilgas procedūras, kurios niekur neveda. Regret, uh, ne Frolingen. Pirmininkė, aš labai apgailėstauju dėl to, kad komisija dėja šiandien negali jums pasakyti ir paaiškinti, per kokį laiką viskas vyks ir kad, kada ir koks bus mūsų kitas žingsnis pagal įprastą tvarką ir mes tikimės, kad mes kiek įmanoma greičiau parengsime sprendimą sprendimus, pasiūlymus ir tikimės juos pristatyti jums, pirmininkaujančiai valstybei ir valstybėms narėms, kiek įmanoma greičiau, nes mes baiminamės, kad jei to nepavyks, kad jei tai nepavyks, tuomet vienašališka patento apsauga, kaip ir numatyta, galbūt netaps visiškai tuščia sistema, tuščių dalykų, bet galbūt tai taps ekonominiams subjektams tikrai patrauklę galimybę. Kalbant apie bilinėjimuosi dėl patentų sistemą, mes žinoma svarstame šį klausimą, rasydami visas kitas galimybės, tačiau grįžimas prie šios sistemos nėra geriausias sprendimas. Noriu priminti Jums, kad Europos bilinėjimuosi dėl patentų sistema kaip buvo numatyta, turėjo atsirasti bendrojo teismo pavydalu, kur ir tą pasiūlymą palaikė trečdalis valstybių bei Šveicarijų. Šveicarija. Ir tas teismas būtų nagrinėjęs tik bylas susijusias su Europos patentais. Ir bent jau remiantis Europos teisingumo teismo nuomonę, nebūtų buvę galimybės užtikrinti numatyti vienašališkos patentų apsaugos tokia institucija kaip teismas, kurią, kuri atsirastų pagal Europos bilinėjimus dėl patentų susitarimą. Todėl, jeigu mes norim, norėtume grįžti prie tos sistemos, mums reikėtų atsisakyti vienašališkos patento apsaugos sistemos ir sukurti tokio pobūdžio sistemą skirtą tik europietiškiams patentams. Tačiau tuomet susidarytų situaciją, kuriame būtų sprendėme tik dalį problemos. Būtume sukūrę suvienodintą patentų apsaugos ir gynybos sistemą Europos patentams, tačiau ne, nenumatytume vienašališkos apsaugos, o, o ji yra labai svarbi siekiant sumažinti susijusius kaštus ir užtikrinti, kad sistema nebūtų mažiau sudėtinga, ypač Europos vidutinėms ir mažoms įmonėms. Taigi, jeigu būtų nuspręsta grįžti prie Europos bilinėjimosi dėl patentų sistemos, laikyčiau, kad tuomet įsivirautų aklavietė. Taip pat noriu sureaguoti į vicepirmininko pono Berlingero pastabas. Mes šiuo metu tik rengėme pasiūlymus dėl pagilintą bendradarbiavimą užtikrinančių priemonių. Bet manau, kad komisijos narys Barnyje labai aiškiai pasakė, jog pasiūlyme dėl vertimo me, iš jo mes pasimsime visus elementus, pasitelksime visus elementus, kurie mums padėtų pasiekti kompromiso. Tarp jų galimybė valstybių narių bendrovėms kurių kalba nebūtų nurodyta Europos patentų biure, biuro kalbų sąraše, jos turėtų galimybę paduoti paraišką gimtają kalbą, oficialiąją kalbą ir, užtikri, ir reikalauti, kad būtų kompensuojamos visos su vertimu susijusios išlaidos. Tokia būtų proceso pradžia. Ačiū. Dėkoju. Jeigu daugiau niekas nenori kalbėti šio klausimu, ponas Pinėra taip pat nekalbės, jis viską jau išsakė gerai, tuomet eikime prie kito darbo atvarkės punkto. Tai yra Angelikos Nybler pranešimas. Turime ir studijos dėl, uh, dėl poveikio vertinimo e, pristatymą. Ponas Pavel Janovski, e, vienos konkrečios įmonės atstovas, Nežinau, keli kartų pirmoji kalbėsi, ar ponas Janovski kalbės pirmasis. Turbūt svečiui suteiksime pirmiausia žodį. Oh, Dėkoju. Taigi, kaip matėte, esu parengęs pristatymą. Minutėlę dar. Taigi norėčiau trumpai pristatyti tyrimą ir jo išvadas. Uh, uh, Taigi, trum... Taigi trumpai norėčiau pristatyti tyrimą. Pirmininkas, prašyčiau tylos tam, kad ekspertas galėtų pasisakyti. Taigi prašyčiau visų, kurie nori išeiti, turi išeiti. Prašau išeiti iš salės, o tie, kurie pasilieka salėje, jų prašyčiau atsisėsti. Dankeschön. Dėkoju. Pone ekspertė, prašau žodis Jums. Dėkoju. Taigi, norėčiau dabar perėti prie mano pristatymo. Taigi, norėčiau trumpai pristatyti patį tyrimą. Projektas pavadintas e, poveikio vertinimo valstybės narėse ir ES vertinimas. Pagrindinis tikslas e, - pasirinkti geriausias praktikos pavyzdžius ir tokiu būdu praturtinti diskusijas dėl poveikio vertinimo ES lygių. Taigi tyrime susitelkiama į nacionalinį lygmenį padėtį valstybėse narėse, tačiau tikslas yra informuoti apie diskusijas liečiančias poveikio vertimą ES. Tyrimas rem, e, remiasis įvairiais dokumentais, o taip pat ir interviu programomis kurių metu buvo apklausti suinteresuoti asmenys tiek ES lygių, tiek ir nacionalinių lygių. Taigi mes pas, gilinomės į padėtį visose valstybėse narėse, bandėme užtikrinti geografinę aprepti, tai yra 15 valstybių narių, taip pat poveikio vertimo sistemos įdėgymą. Taigi mes Gavome pavyzdžių iš įvairių šalių, kaip aš Niderlandų, Prancūzijos, Olandijos, Lenkijos, Junktinės karalystės, Vokietijos. Na ir dabar nušviesiu išvadas. Na, poveikio vertimo sistemos yra sukurtas tam, kad būtų nustatyti trūkumai. Na, jeigu mes pažiūrėsime sistemų tikslus, kiekvienoje valstybėje narėjo, tiek ir visoje Europos Sąjungoje, tai e, galima sakyti, kad geresnis e, kiekvienas e, reglamentavimas yra kiekvienos sistemos tikslas, tačiau yra skirtumų tarp sistemų. Kai kuriuose sistemose pagal kai kurias sistemas reglamentavimas, reglamentas apima platesnės sritis, kaip skaidrumas, tvarumas ir taip toliau bet, o kitose sistemose tiesiog susitelkime tik apibriežti geresnę teisėkurą. Na, ar, pavyzdžiui, siūloma mažinti e, kaštus administracinę naštą, o taip pat ir naujų teisės aktų kaštus. Na, na kalbantis su, e, valstybė, su žmonėmis valstybės narėse, atrodo, kad tendencija yra tokia, kad e, poveikio vertinimo sistemos turėtų būti platesnės e, tam, kad galiau būtų suvokiama, kas yra geresnė teisėkura. Tas pasitinekina ir apie ES lygmenį. Na ir tyrimo metu buvo nustatyta, kad e, poveikio sistemų skirtingi tikslai sąlygoja skirtingas poveikio vertinimas sistemas, pasižyminčias skirtingomis charakteristikomis, priklausoma tuo, ko remiasi tos sistemas. Jeigu pažvelgsime pirmiausia ES lygmenį, tai ES poveikio vertinimo sistema, kaip jau minėjau, labiausiai susitelkia į, į e, kaštų mažymą artumą verslui Taigi ši sistema yra labiau integruota ir vertinami įvairūs poveikiai. Tai, kuri galima būtų apibūdinti kaip geresnė teisėkuros tikslai. Na, o lyginant Europos Sąjungos sistemas valstybių narimų sistemomis, tai, sakyčiau, paramos ir e, priežiūros e, mechanizmai yra gerai išvystyti. Tai yra poveikio vertinimo E, skiriai veikia prie kiekvieno generalinio direktorato komisija. Taigi galima daryti išvadą, kad ES lygmuo ir atitinkamas sistema gerai dera su valstybių narių turimomis e, poveikio vertinimo sistemomis, tačiau vis dėlto dar kai ką galima gerinti. Ir yra įvairių sričių, kur tai galima daryti. Remiantis e, atliktais interviu, galima apžvelgti rezultatus pavyzdžiui, audito rūmų atlikto tyrimo. Na ir pavyzdžiui, sprendimai, dėl kurių, kurių iniciatyvų reikia atlikti poveikio vertimą ar ne, tai pavyzdžiui, tie sprendimai ne visuomet primimi sistemingai atliek, atlikus poveikio analizę, akivaizdu, kad labai svarbu sistemingesnis poveikio vertinimas. Na ir reikėtų uh, ieškoti daugiau kokybinės naudos, kurią duotų atitinkami politiniai variantai, politinės galimybės, kurios egzistuoja ir tokių politinių variantų poveikis ne visuomet įvertimas, ypač kai po politinių variantų neseka veiksmai. Ir tai ne visuomet rimtai atsižvelgiant liekant poveikio vertimę. Na, e, taip pat buvo atliktos konsultacijos, kurias liko auditorumai atsiprašau, buvo nustatyta, kad e, konsultacijos ne visuomet yra sėkmingai pasitelkiamas įvairiose poveikio vertimo etapuose, nes su etapu yra keli. Kitas svarbus dalykas yra tai, ir beje, tai taip pat nustatė auditorumai, kad e, neretai atliekant poveikį vertimą neatsižvelgiama, ar tai atsiliepia pasirinkamai politikos ryčiai. Jeigu mes e, pažvelgsime už Europos komisijos ribų, tai komisija beje neretai pasinaudoja poveikio vertimu, tai daro beje ir taryba, ir kartais ir parlamentas. Taip pat e, Europos komisija vyksta diskusijos dėl poveikio vertimo vertimą ir teko išgirsti, kad tos diskusijos ne visuomet yra sistemingos ir ne visuomet atsižvelgiama į geros praktikos pavyzdžius. Na, dėl ES lygmens poveikio vertimo taip pat buvo nustatyta, kad e, į skirtingas iniciatyvas žvelgiama labai izoliuotai. Tai yra trūksta horizontalaus poveikio vertinimo, integravimo tas vertimas apsiriboja pavieniais klausimais, jie yra neapjungiami, todėl e, teisėkura susiskaldo ir tiesiog į problemą sustelkime skirtingose forumuose, skirtingose Europos komisijos skyriuose. Na ir taip pat reikėtų gilinti um, galimybę atlikti teisės akto vertimą jau jam įsigaliojus. Ir čia reikėtų įvertinti ne vien tik tais programas, kokiu rezultatu davė šios, bet ir apskritai teisės aktus, įvertinti jų poveikį. Na, kokiosgi būtų rekomendacijos ES ligmens poveikio vertimo sistemai. Taigi nustatėme, ką galima pagerinti. Taigi e, labiau suderintas politinių galimybių įvertinimas, e, ypač kai vertinamas tie variantai, kai nereikia veiksmų. Taip pat reikėtų labiau pasitelkti konsultacijas kaip priemonės atliekant poveikio vertinimą. Na ir atrodo labai svarbu vertinti galutinį teisės akto variantą, tai nurodė daug kas. Taip pat e, mechanizmas, kuris leistų e, formuluojant politikos pasiūlymus atsižvelgti į poveikio vertinimą. Čia svarbios sąsajos, nes e, atrodo reikėtų didesnio skaidrumo, nes nelabai aišku, kai poveikio vertimas ES institucija atsiliepia teisėkoros pasiūlymams ir rodo čia dar ką, daug ką galima tobulinti. Anksčiau minėjau, e, kad reikia į poveikio vertinimo sistemą integruoti vertinimą po tai pasiūlymo prieimimo. Taip pat reikia atsižvelgti į horizontalius teisėkoros ar teisės akto klausimus, kai yra atliekamas poveikio vertinimas. Na, jeigu pažiūrėsime į Europos parlamentą poveikio vertinimo kontekste, tai mūsų manimo labai pagristai teigiama, kad būtina kiek įmanoma anksčiau įtraukti Europos parlamentą rengiant poveikio vertinimą. Ir tai reikia padaryti skaidriai, rengiant pavyzdžiui tvarkaraščius ar gairias poveikio vertinimui. Kitas svarbus dalykas yra tai, kad parlamento komitetuose būtų svarstomas poveikio vertinimas. Tai jau vyksta, tačiau atrodo, kad čia dar daug ką galima tobulinti, nes reikėtų sistemingesnių diskusijų dėl poveikio vertinimo. Na ir galiausiai dėl uh, tyrimo, uh, kurių tikslas atlikti poveikio vertimas atlikimo, tai taip pat uh, čia reikėtų daugiau išteklių tam, kad parlamentas galėtų atlikti poveikio vertinimą ir galėtų pataisyti ar tobulinti komisijos atliekamą poveikio vertinimą. Perikime dabar prie nacionalinio ligmens. Taigi, e, nacionalinės e, poveikio vertimas sistemos susitraukia mūsų didžiausią dėmesį. Taigi, kaip jau minėjau, tos nacionalinės poveikio vertinimo sistemas gali labai skirtis. Taigi, e, geros praktikos pavyzdžiai priklausys nuo šių sistemų tikslų. Įdomu tai, kad daugumoje valstybių narių rodos e, sistemos pasitvirtina, atitinka savo tikslus, tačiau tuo pat metu e, valstybės narise geros praktikos pavyzdžiai labai skiriasi. E, kai kurie tie prakti, geros praktikos pavyzdžiai panašus, kiti ne. Taigi nėra nei vienos idealios poveikio vertimo sistemos nes tų sistemų tikslai visuomet šiek tiek skiriasi. Na, toliau. Pavyzdžiai iš skirtingų valstybių narių surinkti nacionaliniu lygiu. Na, jeigu pažvelgsime skirtingą nacionalinį kontekstą ir poveikio vertinimo apimtis, tai labai akivaizdu tai, kad kai kuriuose šalyse E, poveikio vertinimas gan giliai integruotas į politinių sprendimų prieimimą. Taigi, e, e ten tose šalise poveikio vertimas liekamas nuo 90-čio, čia paminėčiau Junktinę karalystę, Daniją, Niderlandus, o kitose valstybės narėse poveikio vertimas yra gan naujas dalykas, kaip pavyzdžiui Lenkijoje ir Italijoje. Kai kuriuose valstybės narėse galioja reikalavimas atlikti poveikio vertimą, tačiau kai kur toks reikalavimas yra naujas Prancūzijoje. Na, jeigu pakalbėsime apie poveikį vertimo tikslus, tai kaip jau prieš tai minėjau, yra skirtumas tarp plačių patentų reguliavimo tikslų, o taip pat, e, atsiprašau, plačių geresnės teisėkuros reikalavimų ir taip tarp to, kas laikoma geresnė teisėkura. Na, taigi E, kaip pagal kai kuriuose sistemose bandoma sumažinti teisėkuros infliaciją naujų teis, e, teisėkuros aktų skaičių. Pavyzdžiui, tai daroma Italijoje, Junktinė karalystė, na, o kai kur uh, E, bandoma sumažinti administracinę naštą kaštus verslui. Ir atrodo, būtent Junktinės Niderlandų ir Danijos poveikio vertimo sistemuose tai yra pagrindinės tikslas. O taip pat yra sistemų, kur pasirenkamas platesnės požiūris, platesnė perspektyva, gilinamas į, į administracinių e, naštų, kaštų klausimą, tačiau tai žiūrima iš platesnės perspektyvos. Tai nėra griežta tas suskirstimas, tačiau tokiu būdu bandžiau nušviesti skirtumus egzistuojančios tarp valstybių narių. Na, o kai kalbame apie poveikio vertimo sistemų um, taik, veikimo sritis, tai nebūtinai šios sistemos apima visus teisės aktus. Yra išimčių, pavyzdžiui, federalinio ligmens teisės aktai ar nacionalinio ligmens teisės aktai. Kitas įdomus dalykas yra tai, kad uh, politikos tikle poveikio vertinimas atliekamas labai skirtingose etapuose, kai kartais tas poveikio vertinimas atliekamas anksti, kai tik pradedamas renkti teisės akto pasiūlymas, vėliau, kai jau yra teisės akto um, um, pasiūlymas arba galiausiai net jau jis yra išbaigtas. Jeigu pažiūrėsime į poveikio vertinimo metodologinius aspektus, tai ir e, akivaizdus skirtumas kad e, e, priklausomai nuo to, ar sistema integruota labiau ar mažiau, daroma, pasirinkami skirtingi teisės aktai ir skirtingos rytis. Pavyzdžiui, Niderlanduose daugiau žiūrima į poveikį aplinką ir mažiau poveikį verslui, o, pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje, Prancūzijoje ap, e, mm, sistema labiau integruota ir bandama įvertinti visapusiškai poveikį, kurį gali turėti teisės aktas. E, Kitas skirtumas, į kurį gilinamės, yra tai, ar poveikio vertinimas atliekamas tai, kad tai yra kažkoks tai pavienis poveikio vertinimas, ar jis atliekamas įvairiais etapai Danijoje, Niderlanduose ir kitur poveikio vertimas atliekamas e, labai anksti ir jis yra atliekamas e, e, įvairiais etapais. Iš pradžių yra bendras poveikio vertinimas, o po to atliekamas toks specifiškesnis poveikio vertinimas. Na, kai kalbame apie požiūrį į metodologiją, tai nustatėme, kad beveik visose valstybės narėse gairės poveikio vertimo yra gan panašios. Na, jeigu pasirinkamas žing... laipsniškas požiūris, jeigu pasirinkami tikslai uh, ir panašiai, tai atrodo čia taip pat daug sutapimų tarp ES valstybė ir Europinės poveikio vertimo sistemos. Tačiau jeigu pažvelg... pažvelgsime į politikos tikslus, tai kartais sustelkime tik tais vieną politinį variantą ir paliekami nuo nu šalia kiti, o kitais atvejais pasirinkamas platesnis požiūris, o Vengrija, Italija pasirinkamas svaresnis požiūris, kai tuo tarpu kitų sistemų atveju bandom atlikti platesnę kiekvienos politinės galimybės varianto analizę, kas daroma ir ES lygių. Na ir E, kai kurias valstybės narėse gerai išvystytas kaštai vertinimas, pavyzdžiui, Junktinė karalystė, Danija, Niderlandose. Na ir ši metodologija jau senai taikoma yra integruota į poveikio vertinimo sistemą. Na, jeigu mes pažiūrėsime kokybės kontrolės aspektus ir valdymą, tai taip pat buvo tyriama mūsų studijos metu, tai nėra e, daug tokių pavyzdžių, kai yra sukurtos nacionalinės tarnybos, kurios atsakingos vien tik už poveikio vertimą. Pavyzdžiui, Niderlanduose yra e, Teisėkuros politikos komitetas, Junktinė karalystė, Niderlanduose, tačiau tai ir pavieniai atvejai ir valstybės narėse tokių institucijų nėra daug. Yra gan daug atvejų, kai kokybės kontrolė yra iš tos konkrečios institucijos tik viena iš funkcijų. Tai čia paminėčiau Prancūzijos, Lenkijos atitinkamas institucijos, kurios gilinasi e, į poveikio vertinę, tačiau atlieka ir kokybės kontrolę, bet ne vien tik tai. Pavyzdžiui, supaprasimas yra viena iš funkcijų. Kitais atvejais e, poveikio vertinimo e, institucijos yra nepriklausomos ir jos tilkia į poveikį vertimo sistemos konkrečius aspektus. Pavyzdžiui, Vokietija, nacionalinė e, teisėkoros kontrolės taryba, ji e, be kitako e, vertina ir atitiekties kaštus, administracinę naštą, tai yra ekspertų organas, kuris gilinasi labai specifinius poveikio vertimo aspektus. Na ir neretai atrodo, kad e, kokybės kontrolė yra veikiau teisėkoros procedūros dalykas, tai yra e, gilinamas ir poveikio vertinimas atliktas arba laikomasi tam tikrų standartų, tačiau nesigilinama į taikytus metodus ir rezultatų kokybę. Ir tai gan įprastas dalykas Europos Sąjungoje. Ir pavyzdžiui, Vengrijoje yra vertinama apskritai ir tik buvo atliktas poveikio vertinimas kaip patoks. Na, o kai dėl konsultacijų, tai, tai taip pat yra svarbi tema, kai kalbame apie poveikio vertinimą, tai e, yra skirtumų lyginant su tuo, kada vyksta tos konsultacijos. Jis gali vykti teisėkuros proceso pradžioje, pavyzdžiui, Danijoje, Vokietijoje konsultacijos e, yra atliekamas gan anksti ir integruojamas į poveikio vertimą, o kitais atvejais konsultacijos vyksta po to, kai jau išbaigtas poveikio vertinimas. Tai pavyzdžiui, e, ver... E, konsultacijas vyksta, kai jau yra teisėkuros pasiūlymo projektas. Tai turi mm, įvairių pasiekmių, nes pavyzdžiui, vėlesnės konsultacijos leidžia, um, tai yra lengvesnės konsultacijos leidžia atsižvelgti, pasirenka, konsultacijų rezultatus pasirinkant e, politinius variantus, o jeigu konsultacijos atliekamos proceso gale, tai tuomet e, tokios konsultacijos turi mažiau poveikio e, politikai, nebent. E, po, e, siūlomas teisės aktas galėtų būti peržiūrėtas. Kai kuriuose valstybėse narėse konsultacijos labiau formalizuotos, kitur mažiau ir ministerijos turi pakankamai veiks, daug veiksmų laistės, primant sprendimus, kada bus atliekamas e, konsultacijos, su kuo bus konsultuojamas, pavyzdžiui, Niderlanduose yra daug veiksmų laisvės. Na ir svarbu taip pat ir tai, kad e, konsultacijos gali būti laikomos patikros ir, ar kokybės kontrolės mechanizmais, kas, ka, kas gali būti prilygintina ir e, kontrolės mechaniz, kokybės kontrolės mechanizmams. Na ir, konsulta, na ir konsultacijos su išorės veikės lygin, e, laikomos būdų pagerinti poveikio vertimo kokybę. Na ir vertinami poveikio vertimo sistemas mes atsižvelgiame į poveikio vertimo rezultatus. Taigi bandėme įsiaiškinti, kokiu konkrečių apsiepiamų rezultatų pasiekėme. Taigi mes pirmiausia gilimės, koks yra tas fizinis poveikio vertimo produktas. Tai gali būti ataskaitos, tai gali būti kažkokie paaiškinamieji memorandumai, e, lentelės ir taip toliau. Taigi čia yra įvairių galimybių E, ir galima skirtingai vertinti, kas laikytina ataskaitas, kas laikytina atitinkamomis lentelėmis ir taip toliau. Na ir atrodo, kad mm, e, poveikio vertinimo teigiami rezultatai interpretuojami skirtingai. Kartais tai laikoma bendravimo e, komunikavimo priemonė, kuri leidžia geriau bendradarbiauti politinių sprendimų prieimimams ir e, suinteresuotiems asmenims. Kai kuriais atvejais poveikio vertimą pasitelkia teisėkuros organai, pavyzdžiui, parlamentai, kaip Junktinėje karalystėje, Vokietijoje, Danijoje, o, pavyzdžiui, Italijos atveju poveikio vertinimas tiesiog uh, E, laikomas pagrindimu paaiškinti, kodėl konkretus buvo žengtas žingsnis. O pavyzdžiui, Vokietijoje e, vienas iš pavyzdžių iliustruoja, kad poveikio vertimas yra laikomas procesu, kuris gali padėti e, teisėkuros organams patobulinti savo pasiūlymą. Taigi tokiu būdu poveikio vertinimas leidžia netgi tobulinti galtinį teisės aktą. Galiausiai uh, tikslinės grupės, tai gali būti vyriausybė, kaip kad e, Vengrijos atveju, tai gali būti parlamentas arba gali būti ir išorės veikėjai. Ir tai reiškia, kad tokiais atvejais poveikia vertėjas yra viešinamas greičiausiai tinklapyje kokiame nors ir bet kas gali su juo susipažinti. Tai čia Tai gan plačiai papildytas pavyzdys daugumoje valstybių narių. Na ir pabaigoje norėčiau apžvelgti geros praktikos e, pavyzdžius. Mes e, su, ap, pasirinkome visapusišką e, geros praktikos grupę ir taip pat patogilinsime specifinės geros praktikos atvejus Tai yra, ką reikėtų veikti tam, kad būtų pasiekti konkretus tikslai. Apžvelgus visą turimą praktiką, manau, kad labai svarbu, kad poveikio vertimas turėtų būti atliekamas sistemingai, apimtų kiek manoma daugiau iniciatyvų ir tai yra geras dalykas. Taip pat labai svarbu, kad poveikio vertinimas būtų atliekamas ankstyvame teisėkuros etape, nes tai leidžia pasirinkti tinkamus politinius variantus anksti. Na ir taip pat iš e, e, suinteresuotų asmenų gauta nuomonė leidžia pagerinti analizę ir tai atsispindi ir teisėkuros pasiūlymuose. Taip pat e, atrodo geras dalykas yra sistemingas įvairių politinių variantų apžvelgimas. Tai yra, kad visus, visi politiniai variantai yra traktuojami vienodai. Taip pat e, tikrinimas įvairiais E, geros, tai yra geros praktikos vizirėse tai, kai kokybės, poveikio vertimo kokybės kontrolika yra atliekama centralizuotai, kai apimamos įvairios politikos sritis. Na ir mūsų manimo, kai kuriais atvejais e, nėra taip jau blogai, kai kokybės vertimo kontrolės, kokybės ir poveikio vertimo kokybės kontrolės sistemas nėra centralizuotos. Tokiu atveju galima susisiekti greitai su ekspertais ir atlikti greitai. Pavyzdžiui, Europos lygių yra skirtingų poveikio vertinimo skyrių prie Europos komisijos ir šie atlieka poveikio vertimą greitai. Taip pat e, kiti geros praktikos pavyzdžiai yra susijęs su poveikio tikslais. Tik jas trumpai apžvelgsim. Na, pavyzdžiui, jeigu sustelkiama į tai, kad būtų mažinamas teisės aktų, e, naujų teisės aktų skaičius, kai šie yra nereikalingi, tokiu būdu išvengiama teisėkuros infliacijos e, ir tokiu būdu atliekamas įvairių variantų įvertimas, be kita ko ir to, įvertimas toks variantas, kai nusprendžiame nesimti jokių veiksmų ir poveikį vertinimas gali parodyti, kad jeigu nieko nesijimsi, tai galbūt tai ir bus tinkamiausias būdas. Na, o kalbant apie valdymą, kokybės kontrolę, konsultacijas, tai man rodos, kad e, svarbu tinkamai vertinti alternatyvius pasiūlymus, remiantis konsultacijomis ir gaunant informacijos. Tai ką tai reiškia? Kai atliktas poveikio vertimas, labai svarbu turėti galimybę e, poveikio vertinimo rezultatus įlieti galtinį sprendimą. Kaip aiškėjo, kad, pavyzdžiui, e, teisės akto kaštai visapusiškai nebus pernelyg dideli. Na ir galiausiai uh, E, kaip poveikio vertimas prisideda prie galtinio tikslo įgyvendinimo. Tai yra, tarkim, e, kai pasiūlymai, ypač teisėkuros pasiūlymai yra peržiūrimi atlikus poveikio vertinimą ir egzistuojančios nuostatos yra supaprastinamos arba keičiamas atsižvelgiant į poveikio vertinimo rezultatus. Na, jeigu pažvelgsime į dereguliavimą Tai yra, kai bandoma mažinti kaštus, konkrečiai kaštus verslui. Tai kadangi čia taip plačiai susitelkime į kaštus, tai kalbant apie panaudotus metodus, mes nustatėme, kad labai svarbi kokybiška ekspertizė ir gera metodologija. O taip pat e, e, kiekybinė analizė nes tai yra svarbus tokio poveikio vertinimo metodas. O kai politikos kontrolės, tai manome, kad reikėtų sukurti kompetitingą ekspertų organą, kuris galėtų parodyti, kai yra susitelkimai poveikio vertinimą į kaštus, kad, kad toks poveikio vertinimas būtų atliekamas tinkamai um, ir kad jo rezultatus būtų atsižvelgiama. E, vyriausybių konsultacijos su išorės veikėjas. Labai svarbu, kad išorės veikėjai e, galėtų nešti savo indėlį, kuris atsispindėtų poveikio vertinime, ypač tai pasakytina apie verslą, kad jo atstovai galėtų tiesiogiai prisidėti prie politikos formavimo. Taigi, manau, kad e, kuriant tokią sistemą labai svarbu, kad būtų galimybė atlikus poveikio vertimą, pasiūlymai galėtų būti modifikuojami, atsižvelgiant į nustatytus rezultatus, pavyzdžiui, kaštus. Lygiai taip pat e, svarbu, kad sistemose būtų susitelkimai platesnio pobūdžio geresnį reguliavimą, geresnį teisėkurą. Taigi taip pat uh, svarbu, kad poveikio vertimas būtų platus, kad būtų vertinami ne vien tik tais kaštai, bet ir kokybiniai, uh, kokybinė nauda, o kalbant apie valdymą, kokybės kontrolę ir konsultacijas, tai atrodo, kad e, geresnės reguliacijos koncepcijos svarbus elementas yra skaidrumas. Tikimės, kad procesas bus atviras, konsultacijos įvyktų įvairiose poveikio vertinimo etapuose ir į jų rezultatus būtų atsižvelgiama. O kai kalbame apie poveikio vertimo sistemos teigiamus rezultatus, tai svarbu, kad poveikio vertinimo rezultatai būtų panaudoti, priimant politinius sprendimus, būtų juos atsižvelgiama politinėse diskusijose. Na ir mano gal paskutinė skaidruolė. Aš tikiuosi, kad e, mano pristatymas buvo naudingas ir linkiu vaisingų diskusijų. Dėkoju. Pone pranešėja, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėmėjai kolegos. Pirmiausia, norėčiau nuoširdžiai padėkoti ponui Janovskijui ir jo kolegoms už šios studijos pristatymą ir tos studijos apskritai atlikimą. Manau, kad mūsų darbui tai tikrai labai naudinga, siekiant pagerinti poveikio vertinimą čia Europos parlamente ir dėkoju už tą išsamų pristatymą. Manau, kad yra akivaizdu, kaip sudėtinga suderinti ir sistemiškai vertinti įvairiose valstybėse narėse atliekamus skirtingus poveikio įvertinimus ir sukurti kažkokią sistemą, kad būtų galima padaryti e, vertus, e, vertas dėmesio ir tikrai naudingas išvadas firma Matrix ir ponas Janovski, jo kolegos e, labai puikiai atliko šį, šį uždavinį ir labai nuoširdžiai dėkoju iš savo pusės. Pone pirmininkė, norėčiau pateikti porą trejetą pastabų ir galbūt jas susijęti ir su e, klausimais. Gal tai nėra labai sistematiškas e, darbas, tačiau manau, kad e, galbūt reikėtų reaguoti ir prieš tai kalbėjusiojo pastabas. Aš savo pranešimo projekte išskyriau kai kurios esminius aspektus, tai yra kokie yra pagrindiniai tikslai siekiant pagerinti poveikio vertinimus. Panas Janovskis parodė, kad skirtingose valstybėse narėse e, laikomasi gana plataus požiūrio, tai yra poveikio vertinimas e, naudojamas siekiant pagerinti teisėkurą, tačiau yra kitos valstybės narės, kurios šią priemonę naudoti nori tik tai tam, kad būtų galima įvertinti teisėjų kuros sąnaudas ir e, savų teisės aktų kūrimo, biurokratijos mažinimo aspektus. Ir mes turėtume išsiaiškinti, ar mes norime geresnės teisėjų kuros, geresnio reguliavimo, e, siekiant sumažinti sąnaudas kaip tą daro kai kurios valstybės narės, ar reikėtų laikytis ir platesnio požiūrio. Aš manau, kad labai svarbu uh, apibriežti tą tikslą, kadangi tai yra esminis dalykas, sprendžiant, kaip sukurti, kokias konkrečias struktūras sukurti, siekiant įgyvendinti tą platesnį požiūrį. Kitas svarbi pastaba ir, ir, ir išvada šioje studijoje, ponė Jonovskija, jūs nekartą tai pabrėžėte, tai yra kad yra svarbu e, disku, diskusijose kalbėti apie didesnį įvairių variantų pasiūlymų spektrą. Ir daugelis mūsų kolegų iš įvairiausių komitetų, kartais net šiek tiek ir pašaipiai žiūri į komisijos kai kuriuos, e, e, komisijos tą vykdomą poveikio vertinimų teikimo praktiką. Mes norime, kad tie poveikio vertinimai būtų kiek įmanoma kokybiškesni ir mes norime kiek įmanoma išsameu būti informuojami apie po, įvairios poveikio vertinimo pateikimo galimybės. Ir tai yra pabrėžiama ir kai kuriuose pakeitimų pasiūlymuose. Kartais yra netgi naudinga ar prasminga apskritai nieko nereikalauti, tai yra irgi variantas. Arba yra kitas reikalavimas išsaugoti dabartinį status quo. E, kol kas aš savo pranešime to labai neišryškinau, tačiau yra šie aspektai traukti kai kurios pakeitimų pasiūlymus ir aš į tai atsižvelgsiu. Taip pat jūs pabrėžėte, kad e, vertinant visus e, valstybėse narėse atliekamų poveikio vertinimo variantus, nuolat atnaujinti vykdomus poveikio vertinimus, juos lyginti su kitais ir nuolat e, reikalauti tam tikros reakcijos, išvadų. Manyčiau, kad čia mes iš tiesų dar galime kai ką pakeisti. Jūs apie tai kalbėjote, jūs kalbėjote apie ekspost įvertinimus ir panašiai. Taip pat turiu keletą klausimų mūsų ekspertui. Man pranešime ne visiškai yra aišku aiškus patikrinimų, patikrinimų apimtis, ar, pavyzdžiui, siekiant tik tai sumažinti sąnaudas, arba siekiant užtikrinti geresnį reguliavimą. Apie tai jūs daug kalbėjote, tačiau man ne visiškai aišku, kaip atskirose valstybėse narėse e, konkrečiai yra poveikio vertinimo objektas. Gal jūs galėtumėte išsameu tai paaiškinti, ar reikėtų sukonkretinti, susiaurinti požiūrį, atliekant poveikio vertinimus, ar vis dėlto reikėtų rinktis platesnį, poreik, po, po, platesnį požiūrį, e, tai yra vertinimus atlikti visų teisės aktų e, atžvilgių ir deleguotųjų aktų, pavyzdžiui, atžvilgių ir panašiai. Tačiau kai kurie kolegos šitą, šią taikymo sritį norėtų susiaurinti ir dėl to aš norėčiau sužinoti, kaipgi atrodo praktika valstybėse narėse ekspertų požiūrių. Kitas svarbus klausimas tai yra paties mechanizmo nepriklausomumas, tai yra tam tikra struktūra, kuri buvo sukurta valstybėse narėse, galbūt jūs galėtumėte pateikti tam tikrą kokybinį vertinimą. Jūs sakėte, kad kai kurios valstybės narės e, m, užduotis paveda e, išorės ekspertams, išorės struktūroms kitose valstybėse narėse, ta, tos vertinimus atlieka vidaus ekspertai, ministerijų atstovai. Man būtų įdomu žinoti, ką jūs konkrečiai siūlytumėte daryti, kas būtų kokybės požiūrių iš tikrųjų tikslingiau. poveikio vertinimai vykstantis valstybėse narėse yra lygintini su tais, kurie atliekami ir komisijoje, bet čia aišku reikia dar šį beitą tobulinti, mes visi su to sutinkame. Ar yra valstybėse narėse mechanizmas, kuris būtų e, panašus į poveikio vertinimo atlikimo mechanizmą, kuris yra taikomas Europos parlamente. Man tai būtų taip pat įdomu žinoti. Uh, Tokie štai yra mano klausimai, ponia pirmininkė, labai įdomu bus išgirsti diskusiją. Ir taip pat dar e, pasisakys, kalbėsime šią temą rytoj ir analizuosime e, pakeitimų pasiūlymus. Tema tikrai yra sudėtinga, tačiau labai džiaugiuosi, kad jums pavyko ją deramai išanalizuoti ir dar kartą noriu jums padėkoti už atliktą darbą. Dėkoju. Okay, Ačiū. Kolega Albrecht. Yes, all, you, uh, your... Ačiū už pristatytą studiją. Ir aš turiu porą trumpų klausimų. Visų pirma, savarankiško nepriklausomo poveikio vertinimo klausimas. Ypač nor, norėčiau paklausti, kaip praktiškai tai užtikrinama valstybėse narėse. Uh, Aš susidariau įspūdį, kad komisijos negalime visiškai prilyginti ministerijoms valstybėse narėse ir atsižvelgianti tai iškyla klausimas, kaip užtikrinti tokių poveikio vertinimo institucijų nepriklausomumą ir savarankiškumą, kaip jį vertinti. Toliau pagrindinių teisių ir socialiniai bei aplinkos sauginiai aspektai. Kaip valstybės narės ar valstybių narių institucijos sprendžia šiuos klausimus ir kaip jūsų nuomonė tai būtų galima įgyvendinti Europos mastu? Ir čia perinu prie trečiojo klausimo - ekspost vertinimo. Ypač atsižvelgiant į tai, kad komisija kaip sutarčių sergėtoja taip pat gali gali ir pateikti ekspost, gali parengti ir ekspost vertinimą, ypač pagrindinių teisų ir socialinį ir poveikio atžvilgių. Bent jau man taip atrodo, bet gal jūs galėtumėte pristatyti, kaip valstybės narės e, sprendžia šį ekspost vertinimą. Dėkoju, kolegė Vikström. Ačiū, pirmininkė. Ar girdite mane? Taip? Man pasirodė, kad negirdite, atsiprašau. Aš taip pat norėčiau padėkoti ponui Janovskui už tikrai įdomų pristatymą. Norėčiau padėkoti pranešimo autoriai poniai Nibler už tikrai įdomų darbą atliktą iki šiol. Žinoma, visą tai yra labai svarbu ir taip pat svarbu nepamiršti, kad supaprastinimą reikėtų vertinti labai ilgalaikėje perspektyvoje, nes dažnai mes imamės kul su kultūra susijusių arba organizacinių struktūrų, reglamentavimo institucijose, kur, kuriams taikomas tas supaprastinimo e, projektas. Tačiau reikia imtis visapusių pastangų, didinant kokybę, ypač kalbant apie pasiūlymus priimti reglamentus, taip pat konsultacijų proceso organizavimą ir koks rezultatas gaunamas. Juk svarbiausias tikslas ir pagrindinė mintis - sutaupyti pinigų. Dabar gyvename postfinansinės krizės laikotarpiu ir valstybės narės žino, kad reikia taupyti, mažinti išlaidas. Tačiau tai, yra, tai ne vienintelis svarbus principas. Ir aš sutinku su ponė Nibler, reikia galvoti ir apie lėšų neutralumą. Tačiau kartais būtina panaudoti didesnius išteklius, ypač kai bandote, kai bandome įgyvendinti tokį esminį pokytį, paradigminį pokytį. Ir kalbant apie kaštų mažinimą, visi sutarėme, kad tai turėtų vykti, tačiau kai nagrinėme platesnę situaciją, sutelkėme sprendimų prieimėmis visais ligmenimis, siekėme užtikrinti atvirumą, skaidrumą ir pasiekti daugiau demokratijos. Tais atvejais negalima e, to, to pat metu ir labai daug sutaupyti. Sprendimų prieimėjai turi pasirūpinti, kad būtų numatyti reikalingi ištekliai ir finansiniai ir darbo jėgos, kad būtų kad kad darbas vyktų tinkamai visais lingmenimis. Turiu klausimą pono Janovskijui. Kaip to siekti? Mes norime ne arba arba, bet mes norime abiejų dalykų supaprastinimo ir ilgos užmės laikotarpio norime, kad būtų, kad būtų sutaupytos lėšos. Noriu išgirsti apie tai, kokie yra padės skirtingose valstybėse narėse ir kaip, kaip joms pavyko to pasiekti, nes pasi, jų pasiektas pažangos lygis yra nevienodas. Žvelgiu į ataskaitą apie Švediją dar tik peržiūrinėju ją ir čia daug kur pažymėta, kad prireikė daugiau išteklių tam, kad būtų užtikrintas geresnis, geresnė, būtų geresnė tyrimų kokybė. Čia taip pat pasakyta, kad kalbama apie senesnės taisyklės ankstesnės sistemas ir kad tas ankstesnės sistemas pakeičia naujos mm, pertvarkytos sistemos, tai dažnai tos tai daugiau kainuoja. Kalbant apie sritis klausimus, kurie nebuvo tirti anksčiau, tai tokiais atvejais reikia išteklių, tačiau būtina tokius reikalingus išteklius ir skirti. Ir aš manau, kad mes tuo klausimu sutarėme tai išdėstyta ponios Nibler tekste, bet manau, kad tą klausimą reikėtų toliau panalizuoti. Kaip norime užtikrinti, kokius, kaip visą tai turi atrodyti praktikoje ir kas turi dalyvauti rengiant analizę ir kas gaus iš jos naudos. Vėlgi, būtų labai naudinga, jeigu Europos parlamento nariai turėtų galimybę naudoti šią priemonę. Tadėjus. Dėkuoju, kolega Cievka. Šau. Pardončiansi, ta niezvykle interesuojanti prezentacija. Ačiū, ponė pirmininkė. Tai buvo labai įdomus pono Janovskio pristatymas, kuri mums parodė visą įvairiausių galimybių mozaiką, kaip valstybėse narėse yra vykdomi poveikio vertinimai. Žvelgiant į šią mozaiką, aš vis dėlto stebiuosi kai kuriais pakeitimų pasiūlymais, turint omenyje ir ponios Nibler pastabas. Ir jie be abejo yra susijęs su konkrečia atskirų valstybių narių atstovų patirtimi. Aš manau, kad mes kaip teisės aktų kuriejai, kaip institucija, kuri yra įtraukta į teisėkūros procesą Europoje, turėtume turėti konkretų tikslą. Tai yra, kad teisė ir teisės aktai būtų geresnės kokybės ir kad e, bet kokia mūsų teisėkuros veikla būtų gerai vertinama. Kad e, tie subjektai, kuriems yra taikomi, kuriami šie teisės aktai, tai ar tai būtų verslo subjektai, ar mūsų piliečiai, e, kad jiems tie, ta, tie teisės, teisės aktai būtų iš tiesų kokybiški ir kad jų, tas teisėkuros procesas būtų sąnaudų požiūrių kiek įmanoma palankesnis. Ir e, reikia gerai įvertinti, kaip yra suvokiama dabartinė, dabar egzistuojanti teisė, kur e, ar jie yra tinkamai parengta, e, tinkamai vykdoma, ar teisės aktai yra kokybiški ar ne. Jeigu jie nėra kokybiški, tuomet galbūt poveikio vertinimas nebuvo kokybiškas. Todėl tos poveikio vertinimus reikia atlikti skirtingais lygmenimis ir turi egzistuoti iš tiesų ekspost vertinimai. Labai dėkoju už tą labai platų poveikio vertinimo spektrą, kurį jūs pristatėte, tačiau man trūksta vieno elemento. Norėčiau jūsų paprašyti, ar būtų įmanoma e, įtraukti tą elementą į jūsų studiją. Jūsų studija galėtų daryti išvadą ar, ar nuorodą į tai, kad e, kai kurie poveikio vertinimai pateikia geresnių rezultatų negu kiti. Ar jums nesusidaro įspūdis, kad kuomet jūs atlikote tą studiją, kad poveikio vertinimai, kai kurie poveikio vertinimai, teis, teis, teisėkuros poveikio vertinimai buvo e, praščiau atlikti negu, pavyzdžiui, tie, kuriuos atliko nepriklausomos struktūros ar tarnybos ar ekspertai. Ar galima daryti tokią išvadą ar ne? Mes Europos parlamente esame įsitikinę, kad nepriklausomas poveikio vertinimas e, gerokai patobulina teisės aktą ir iš, iš, yra panaikinamos klaidos, kurios gali būti padarytos e, siekiant, pavyzdžiui, tam tikrom aplinkybėm užtušuoti kai kurios netobulumus. Tai yra, yra atliekamas toks poveikio vertinimas, kuris, e, kuris daro įtaką tiems e, teisėkuros proceso dalyviams. Dėkoju. Pone Uolis. Ačiū pirmininkė. Taip pat dėkoju už pristatymą ir poniai Nibler už parengtą pranešimą. Iš tikrųjų, jis sukelia daug minčių. Problema yra ta, kad kadangi esame tarptautinės sprendimų prieimimo, atsiprašau, teisėkuros institucija, mes esame išskirtinėje pozicijoje. Žinoma, Visada galima siekti geresnės teisėkuros ir taip pat bandyti sutaupyti, mažinti kaštus, mažinti išlaidas. Tačiau, kadangi, kadangi skyriuje poveikio vertinimas tiek daug ap, aptarta, atsižvelgiant į dabartinę mūsų finansinę padėtį, siūlyčiau, parlament, kad parlamentas mums skiriamus išteklius ir tikriausiai gal čia mes ne viską žinome, panaudoti kiek įmanoma našiau. Tai yra, pas mus yra biblioteka, kuri gali parengti studijas ir ji nėra iki galo išnaudojama. Parlamento valdyba ir administracija nori išplėtoti tos, tokias šias galimybes ir prisimdamas, užsitikrindamas daugiau atsakomybės, kuri mums suteikta pagal Lisabono sutartį. Taigi siūlau išnaudoti daugiau e, jau egzistuojančių galimybių, tai yra pasinaudoti biblioteka, taip pat politikos departamento pajėgumais. Taip pat noriu pasakyti, kad e, paskutiniuose parlamento valdybos posėdžiuose parlamento generalinis sekretorius pateikė pasiūlymą įkurti skyrių, kuris bus kuriamas, kuris nagrinės kiekvieno Europos teisės akto galima pridėtinę vertę. Man tai labai panašu į poveikio vertinimą. Jeigu iš tikrųjų taip ir yra, turime pasirūpinti, kad su, su, sujungtume, susijėtume visus išteklius į vieną ir turime pasirūpinti, kad būtų aiškus gairių planas, kad būtų aišku, ką mūsų tarnybos administracija daro Žinau, kad yra patikta pakeitimų ir siekiama tolesnių tolesnės pažangos, bet aš tik norėjau pristatyti, kokios galimybės egzistuoja pačiame parlamente. Äh, Dėkoju. Na, tiesiog, äh, iš tikrųjų, jeigu bandytume įvertinti, kad lieka visi administracijos äh, darbuotojai, tai būtų tikrai sudėtinga. Tačiau dabar perdusiu žodį ekspertui. Daug klausimų prašau atsakyti. Uh, Dėkuoju iš klausimus. Na, iš tikrųjų daug. Bandysiu apžvelgti visus. Pradėsiu nuo nepriklausimamumo, nes tai buvo paminėta ne kartą. Ir gan sudėtinga koncepcija, nes atrodo, egzistuoja skirtingi nepriklausomumo lygmenys. Tai yra nepriklausomybė E, priklausomai to, kas atlieka poveikio vertimą, ar tai būtų pavieniai žmonės, asmenys, ar tai organizacijos, kažkokie organai. Na, ir pažvelgus į valstybių narių turimą patirtį, galima teikti, kad visuomet yra tam tikras nepriklausomumo lygmenis. Kokybės kontrolė paprastai atliekama skirtingo organo, skirtingų asmenų, negu kad tie, kurie atlieka poveikio vertimą. Tai iš tikrųjų geros praktikos pavyzdys. Na, o kai dėl išorės organų įtraukimą į poveikio vertimo sistemą, tai tai taip pat nėra blogai. Na, mūsų tyrimo metu paaiškėjo, e, kokios pritinės vertės atsiranda, jeigu užtikrinamas e, tokio poveikio vertimą atliekančio organo nepriklausomumas, kuris nepriklauso nei vyriausybei, nei komisijai. Taigi mums nelabai aišku, kokios e, pradinės vertės atsiranda dėl to, kad e, tokį poveikio vertimą atliekamas nepriklausomas organas nuo vyriausybės, nuo organas nepriklausomas nuo politikos formavimo. Galbūt reikėtų labiau ištirti šį aspektą. Na, bet aišku, tam tikras nepriklausomumo ligmuo buvo pastebėtas visose sistemose. Taip pat buvo užduota klausimų dėl e, skirtingų dalykų, kurie turėtų būti įvertinti atliekant poveikio vertimą, pavyzdžiui, gyvendant deleguotusius aktus. Tai apžvelgus patirtį valstybės narėse, e, tenka konstatuoti, kad pagal poveikį vertimo sistemas vertinami labai skirtingi dalykai. Na, tai paprastai vertima kokybė, taip pat e, kaštus klausimai ir manau, kad svarbiausia, kad poveikis būtų atliekamas sistemingai, kad nebūtų pasirenkama, ką patinka vertinti, kad ne. Svarbiausia, kad poveikio vertimas būtų atliekamas sistemingai ir apriektų kiek įmanoma daugiau sričių. Taigi ta pusiausvėra tarp skirtingų, daugybės skirtingų iniciatyvų, o kartu ir uh, laiko aspekto tam, kad poveikio vertimas tikrai duotų naudos e, e, politikos formavimui, būtų kokybiškas, duotų rezultatą, tai čia ta pusiausvėra yra skirtinga ir neturime jokių receptų, kaip jos pasiekti. O e, Europos parlamente lyginimas su tuo, kas vyksta valstybinariu, tai parlamentas yra unikalus organas ir dauguma atveju mes tiesiog lyginame e, tai, kas vyksta valstybės narėse su tuo, kas daroma komisijoje. Na ir tais atvejais, kai nacionaliniai parlamentai yra įtraukiami poveikia vertinimo sistemą, tai tokių atvejų nėra daug. Na, yra pavyzdžių, e, kaip parlamentas turi daugiau galiojimo atlikti kontrolės, kokybės kontrolę, turi daugiau stebėsinos įgaliojimo atliekant poveikį vertimą. Tai atrodo, tose šalyse tai laikoma svarbia funkcija, tačiau iš esmės paprastai parlamentai yra įtraukiami tik tais į poveikį vertinimo aptarimą, bet paprastai tuo ir apsiriboja jų funkcijos šiame kontekste. O dėl pagrindės ir socialinių aspektų. Tai aš maniau minėjau šį aspektą, kai kalbėjau apie integruotą poveikio vertinimą. Na ir kai yra platesnės integruotos poveikio vertinimo sistemos, kurių, kurios apriepia daugybę aspektų, tai būtent ir tie aspektai yra įvertinami. Uh, Aš minėjau šalis, kurios yra integruotos sistemos ir juose yra būtent ir vertinami šie aspektai. Na, pavyzdžiui, atliekant poveikį vertinimą, kaip nors įvertinimas ir poveikis pagrindiniams teisėms. Bet tai ne visuomet dar, nebūtinai daroma nusekliai. Tačiau uh, kai sistema yra labiau integruota, jie priepia daugiau uh, sričių, tai bandome vertinti ir socialinius aspektus, o taip pat ir poveikį pagrindiniams teisėms. Supaprastinimas. Ir taupimas, lėšų taupimas, tai aišku, svarbus dalykai. Nes iš tikrųjų atliekant poveikio vertimą reikia atsižvelgti išteklių uh, klausimą reikėtų atliekant paviršinimą ir pasigilinti galimybės taupyti. Na ir manau, kad poveikio vertimas tikrai leidžia pasiekti geresnių rezultatų. Ką be kita, ką, ką be kita, kas be kita ko reiškia, kad bus taupomi ištekliai. Na ir na, mes tiesąkant pernelik išsamei nesigiliname į šį aspektą, bet aš manau, kad tikrai verta įvertinti šį aspektą. Jeigu tinkam atliekamas poveikio vertimas su pakankama išteklių, tai iš tikrųjų toks poveikio vertimas gali prisidėti prie to, kad ateitie bus taupimi kaštai, pavyzdžiui, užtikrinant, kad teisės aktai nesidepuliuotų, Taigi poveikio vertimas leistų išfiltruoti teisės aktų pasiūlymus ir tai leistų sutaupyti kaštų. Kaštus. Kitas klausimas, rodos paskutinis, lietė ar poveikio vertimo rezultatus ir e, buvo klausima, ar skirtingas poveikio vertimo sistemas gali duoti skirtingų geresnių rezultatų. Sutinka tik atsakyti. Na, kai aš kalbėjau apie poveikio vertimo rezultatus, kas naudos tais rezultatais, tai manau šiame kontekste. Kalbant apie, nepri... aš, kalbant apie tai, kad nepriklausomas poveikio vertimas gali duoti geresnių rezultatų, reikia nepamiršti, kad poveikio vertimas yra uh, procesas. Jeigu poveikio vertimą atlieka tie patys asmenys ar tie patys organai, kurie taip pat e, kuria ir teisės aktus, tai toks poveikio vertimas gali būti laikomas mokymosi procesu, tokiu būdu užtikrinant, kad teisės aktai būtų atliekami, rengiami geriau, atsižvelgiant į daugiau aspektų, kurie būtų pamesti iš akių, jeigu poveikio vertinimą atliktų koks nors išorės organas. Taigi, jeigu teisėkuros organai yra traukiami poveikio vertinimą, tai yra tam tikros pridinės vertės, nes e, poveikio vertinimas gali prisidėti prie geresnių teisės aktų sukūrimo. Pateikiau e, Vokietiją kaip pavyzdį, kur poveikio vertimas yra e, teisėkuros e, proceso sudėtinė dalis, nes e, prieš išbaigiant teisėkuros pasiūlymą jau atsižvelgiamai poveikio vertinimo rezultatus. Ir to, to, e, tai nebūtų pasiekta, jeigu poveikio vertinimą atliktų kažkoks nors nepriklausomas organas. Tikiuosi atsakiau visus klausimus, tikiuosi nieko nepamečiau iš akių. Dėkoju. Dėkoju. Tikiuosi tai buvo. Manau, kad tai buvo tikrai įdomi ir naudinga informacija. Angelika, ar dar nori ką nors pasakyti? Ačiū, ponė pirmininkė. Dar porą pastabų. Pirmiausia, kolegė Vikštrim paklausė, ar yra patirties E, tai yra abiejų požiūrių kombinavimo patirties, jei aš teisingai supratau tavo klausimą. Yra aišku, kai kurios valstybės narės apskaičiuoja sąnaudą klausimą, pavyzdžiui, Junktinė karalystė, kuri yra sukūrus specialų labai išsamų modelį. Kita vertus yra, manau, labai svarbu ir turėti tą platesnį požiūrį, įtraukiant ir ekologinius, ekonominius aspektus, žmogaus teisės aspektus. Manau, kad e, ekspertas mums dar galės pasakyti, kokiuose konkrečiai vietose mes galėsime kombinuoti abu požiūrius. Aš e, manau, kad e, visada reikia įvertinti ka, konkrečiai pamatuojamus aspektus, kuriais, kuriuos tada tikrai būtų galima panaudoti praktikoje. Žinoma, mums reikia atsižvelgti į visus uh, aspektus, įvairiausius aspektus ir stengtis kombinuoti tuos abu požiūrius, kadangi mes esame politikos formuotojai. Aš savo pranešime mm, šios dalykus išdėstau gana plačiai, e, pateikdama tuos poveikio vertinimo mechanizmus, kurie pasiteisino, ir, e, tačiau galvodama ir apie mm, galimybę naudoti ir e, taikyti ir kitą požiūrį. Kiti kolegos taip pat minėjo, kaip yra svarbu e, atlikti ir tą vietos, tai yra vidaus ekspertų e, vertinimą čia parlamente. Manau, kad mes apie tai dar padiskutuosime rytoj. Aš nenoriu sudaryti klaidingo įspūdžio, kad noriu, e, kad siekiu iš, iškelti poveikio vertinimo veiklą į, už, už mūsų sienų, už mūsų parlamento ribų, perduodant uh, visas funkcijas išorės ekspertams. Be abejo, mums reikia naudotis jau egzistuojančiamis struktūromis, mūsų ekspertais. Tačiau klausimas yra, ar mums komitetui užtenka vietinio mūsų poveikio vertinimo, ar vis dėlto mes dar pasiliekame savo galimybę atlikti kontrolę, tai yra poveikio vertinimo procedūros kontrolę. Aš manau, čia dar mes e, tikrai laikomės labai skirtingų nuomonių. Uh, Tačiau savo pranešime noriu pabrėžti, kad į šį procesą reikia įtraukti parlamento narius, kad išsaugotume mm, šio proceso skaidrumą e, komitetuose. Ir aš manau, kad būtų galima e, iš tiesų skurti tam tikrą struktūrą, nepriklausomą struktūrą čia pas mus vietoje, E, kuri nebūtų susijusi su politikos departamentais, politikos skyriais, e, bet padėtų mums e, įvertinti tai, kas, ką, ką stengiasi įgyvendinti mūsų administracija. Aš kaip parlamento narė esu įsitikinusi, kad mes tą poveikio vertinimo procedūrą turime išsaugoti, e, išlaikyti savo rankose. Na, aš manyčiau, kad šią temą dar galėsime plačiau apsvarstyti rytoj. Dėkoju baigiame diskutuoti šio klausimu, pereikime prie kito darbo atvarkės punkto. Tai yra Kurto Lechnerio pranešimas dėl paveldėjimo. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pasistengsiu sustelkti į svarbiausius pranešimo punktus. Tai yra labai atskirti, labai pavieniai, labai svarbus klausimai susijęs su procedūromis. Pirmiausia, E, vertimo apimtis e, rengiant šį pranešimą buvo gana ribotos. Ir dokumentas, kurį aš parengiau, bet jis dar jums nėra pateiktas, tačiau jis egzistuoja. Man labai svarbu, e, rengiant šį darbo dokumentą, aiškiai išdėstyti, apie ką mes čia konkrečiai kalbame ir kodėl reikia kažką daryti. Ir vieno, tai suformuluoti vieną kalbą yra, aišku, labai svarbu, tačiau e, man labai svarbu ir kad būtų užtikrintas vertimas ir į kitas kalbas, kad kiekvienas kolega iš šių e, rūmų galėtų susidaryti vaizdą. Norėčiau e, jums pasakyti, kad jūs tikrai galite naudoti šio dokumentu, jis yra tikrai naudingas. Kitas dalykas, mano pranešime aš padariau apibendrinimą, po to, kai buvo aptartos įvairiausios problemos Ir viso šio projekto rezultatai, mano manimu, buvo pristatyti gana teigiamai. Ir e, mes diskutuodami tikrai norime pasiekti kiek įmanoma geresnių e, rezultatų. Taip pat praeitįje aš ir mano kolegos, šešėliniai pranešėjai ir kiti kolegos neformaliai palaikėme ryšį su tarybos atstovais, tai buvo informacinio pobūdžio ryšiai. Norėčiau padėkoti tarybos atstovams ir taip pat ir komisijai, kad visuomet vyko labai atviras dialogas su šiomis institucijomis. Tai yra labai svarbu, kadangi reikia suvokti, kaip e, visą tai, kokią įtaką darys mūsų valstybių narių teisės sistemoms. Aš nepažįstu kiekvienos atskirai ir labai išsamei, tačiau žinau, kad jos yra labai skirtingos. Yra procesinės teisės, e, materialiosios teisės nuostatos, e, paveldėjimo teisė. Tai yra labai skirtingi dalykai. Ir labai gerai, kad tarybos ekspertai nuolat mus informuoja ir taip pat ir mes juos galime informuoti, kokios yra problemos, kokie yra skirtumai ir ką reikėtų daryti. Į tai atsižvelgiant, manau, reikia pasakyti, jog labai svarbu atkreipti dėmesį į tos, tas konfliktuojančias atskiras nacionalinės teisės sistemas. Aš manau, kad e, taryba pirmo svarstymo metu E, nebandys prastumti šio e, projekto iš karto nori, nenori visomis jėgomis, net jeigu jisai ir nėra visiškai subrendęs. Ir kadangi mes šiandien neturime dar konkretaus nustatyto termino, tuomet aš manyčiau, kad reikėtų nustatyti tą terminą, gegužės galbūt kokią penktą dieną, e, tai yra e, pakeitimų pateikimo terminas, nes aš manau, kad e, tai šiek tiek mus disciplinuotų, kadangi jeigu terminas nėra nustatytas, tuomet mes visi truputėlį aptinkstame ir nieko nedarome. Ir tuomet šį dokumentą bus galima jau priimti galbūt jau e, šių metų pabaigoje. Turiu pasakyti, kad ne visus konkrečius e, aspektus labai išsamei e, išdėščiau, išanalizavau. E, Ir tai yra suprantama, kadangi e, apimtis šio paketo yra didžiulė. Ir visos e, pastabos ir nuomonės, kurios buvo pateiktos, aš jas atsižvelgiau ir jas labai e, mm, giliai išanalizavau, įvertinau. Ir stengiausi atsižvelgti į kiekvieną išsakytą pastabą ar kokias nors būkštavimus. E, Tačiau be abejo, kiekvieną kartą gerai įvertindamas, kiek vienas ar kitas pasiūlymas yra tikslingas ar prasmingas. Jei kas nors iš mano kolegų yra nepatenkinti tuo, kad aš nepakankamai atsižvelgiau į vieną ar kitą problemą, tuomet e, aš esu pasirengęs su kolegomis ir dvišalių pagrindų apie tai kalbėtis. Dar vienas labai svarbus dalykas. Esminis dalykas šio pasiūlymo yra visas uždaras kompleksas susijęs su, su palikimo palikėju, kuris e, miršta vienoje valstybėje narėje e, ir jo galimybė, taik, e, ir jo galimybė pali, teikti, palikti palikimą kitoje valstybėje narėje ir atitinkamos te, teismo jurisdikcijos nustatymas. Uh, Aš manau, jau e, savo, pirmoje savo nuomonėje jau sakiau, kad iš esmės pritariu komisijos pasiūlymui, kuri, kuris apima šį ši, šią kompleksišką situaciją ir man susidaro įspūdis, kad dauguma mano kolego e, iš principo pritarė šiam atspirties taškui. Norėčiau atkreipti dėmesį į e, E, priklausom į pilietybės klausimus ar taikytinos teisės aspektus. Apie tai yra kalbama mano pranešime ir taip pat nuolatinės gyvenamosios vietos klausimas, kuris yra labai ginčytinas, ar, e, ar reikėtų numatyti konkrečią definiciją. Aš labai ilgai maščiau ir atsisakiau minties pačiame teisėkuros akte įtraukti tokią definiciją. Aš manau, kad to užtenka, e, tai užtenka paminėti konstatuojamojoje dalyje. Tai yra, kaip e, reikėtų apibriežti nuolatinę gyvenamąją vietą. Ir norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad e, kadangi šis terminas yra tikrai atskiras ir egzistuojantis Europos lygmenių terminas, tuomet bus neišvengiama, kad Luksemburgo teismas ir, e, tai yra teisingumo teismas e, e, ilgainiui per savo jurisprudenciją gerai iškristalizuos šią savoką. Tačiau tai nėra susiję su finansi, finansų požiūriu e, susijusia mokesčių mokėjimo nuolatinė gyven, viet, gyvenamąją vietą, tai yra mokesčių mokėjimo vieta. Mes kalbame apie nuolatinę gyvenamąją vietą šio reglamento E, taikymos ryties apri, tai, taikymo prieptyje. Prieš keletą savaičių mes e, taip pat diskutavome apie šią, šio, šią definiciją, šią apibrėžtį ir jos e, ribotumą ar, arba galimybę išplėsti. Uh, Aš manau, kad kiekvieno, e, kiekvienos bylos atveju ta e, savoka negali būti taikoma konkrečiai, ją apibrėžiant e, visuomet laikantis vienos vienintelės formuluotės. Taip pat labai svarbus klausimas yra kompetitingo teismo nustatymas ir kiek įmanomas spartesnis nustatymas kad tas teismas e, pagal savo e, kompetenciją galėtų taikyti e, savo valstybės teisę. Papildomos išlygos, mano nuomonė, tik tai apsunkintų padėtį, tik tai padidintų teisinį netikrumą. Ir aš be abejo atsižvelgiu ir mūsų piliečių interesus, kurie ne tik šiuo klausimu, bet ir kitais klausimais ateityje ypač tose šalyse, kuriuose teisė, e, šiuo, šiuo klausimu paveldėjimo teisė yra tiesiogiai susijęta su e, pilietybės klausimu. Tai yra, e, aš atsižvelgiu būtent į tų piliečių susirūpinimą, tų piliečių interesus, todėl norėčiau išvengti bet kokių nukrypimų, bet kokių išlygų, kad tie teisės klausimai būtų įmanomi interpretuoti kiek įmanoma tiksliau. Ketvirtasis straipsnis, kur kalbama apie um, jurisdikciją. Uh, čia mes kalbame ne tik tai apie uh, um, sudėtingas, komplikuotas, konfliktinės bylas, bet ir apie nesudėtingas bylas. Kai kuriuose valstybėse narėse nėra juris, numatyta jurisdikcija nekonfliktinėse bylose. Ten yra taikoma jurisdikcija įprastinėms byloms ir ten galime, to šalis gali turėti problemų. Kas tuomet būtų kompetitingas, pavyzdžiui, išduodant e, paveldėjimo pažymėjimą? Aš ilgai diskutavau su komisijos atstovais ir manau, kad ketvirtasis straipsnis yra turėtų būti visiškai vienareikšmiškas straipsnis, nustatant jurisdikciją, nustatant e, e galimybę skirti, numatyti teismą, kuri, pagal kurio sprendimą būtų išduodamas e, e paveldėjimo pažymėjimas. E, yra valstybių narių, kuriuose teismai m, tokią užduotį paveda, pavyzdžiui, notarams todėl gali iškilti būtinybė atitinkamai modifikuoti šį pažymėjimą, šią pažymą, atsižvelgiant į kiekvienos valstybės narės, e, tam tikromis aplinkybėmis kiekvienos, e, kit, kokios nors kitos valstybės narės taikoma teisinė praktika. Į paveldėjimo pažymėjimą dar kartą norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kadangi daugelie valstybių narių E, jis apskritai neegzistuoja ir dažnai yra su, mm, nesuprantama, kas tai yra. Tai yra nėra e, teisinę galę turintis teismo sprendimas, tai yra tiesiog pažymėjimas, kuris yra išduodamas, pavyzdžiui, Vokietijoje mm, paveldėjimo teismo, kurios, kurio reikšmė įgyjama tik tuo met, e, jis tampa reikšmingas tuo met, kada yra kalbama apie e, mirusiojo asmens e, nustatytas tam, nustatytą tam, tam tikrą paveldėjimui nustatytą turtą. Pavyzdžiui, kuomet noriu E, kad konkretus žmogus, kuriam, e, kuriam e, noriu numatyti, pavyzdžiui, įsigytą vertingą paveikslą, po savo mirties norėčiau skirti jį kaip testamentu, tuomet reikia, noriu būti garantuotas, kad tas asmo, kurį esu numatęs, iš tiesų bus paveldėtojas. Ir tas pažymėjimas būtent tam ir, ir pastarnauja tarp valstybinių atvejų tarp, tarp valstybinių atvejų, kaip šio konkrečio atveju, paveldėtojas, kuris gyvena kitoje valstybėje narėje, turi tada, to, e, turėdamas tokią pažymėjimą, turi galimybę e, paveldėti šį dokumentą, e, atsiprašau, šį paveikslą. Dar kartą noriu pabrėžti, kad tai nėra joks teisinė galia turintis teismo sprendimas, tai yra tiesiog dokumentas, pažymėjimas ir galima jį užginčyti, E, pavyzdžiui, kaip Vokietijoje tai vyksta kiekvieną dieną, pavyzdžiui, kuomet paaiškėja, kad egzistuoja kita, kitokią formuluotę turintis testamentas ar panašiai. Tačiau šis dokumentas padeda e, apibriežti, e, nustatyti konkrečius paveldėtojus. Dar kartą noriu pabrėžti, kad šis e, pažymėjimas yra skirtas tarp valstybiniais atvejais ir gali būti išduodamas tik tai tada, kuomet e, bylos yra būtent tarp valstybinio pobūdžio. Jeigu e, toks pažymėjimas yra reikalingas, E, būtent tarp valstybinių atvejų jisai taikomas, jisai naudojamas tokiais atvejais ir negali būti naudojamas e, valstybės narės viduje. Arba bylo, byloje, kuri yra taikoma tik tai e, susijusi tik su valstybės narės, su vienintelė, su valstybės narės jurisdikcija. Kalbant apie pažymėjimų pripažinimą, aš jau praėjusį kartą sakiau, kad pripažinimas, pats žodis, yra labai mėgstamas ES kontekste, tačiau jis yra ir gana pavojingas, kadangi konkrečiais atvejais, gilinantis į detalės, jisai tampa problematiškas. Ką šis žodis reiškia? E, e, tai tampa aišku tik tai konkrečiu kiekvienos bylos atveju. Norėčiau dar pateikti pavyzdį. Mes turime žalėje knygą. Dėl asmens statuso liudijimų. Ir, kal, ir kalbant apie tokių liūdėjimų pripažinimą, ir aš pateikiau pasiūlymą sakydamas, kad tai reikiant, kalbant apie paveldėjimo atitinkamus dokumentus, pažymėjimus, mums nereikia jokio pripažinimo, tai yra apostilių. Ir tokie liūdėjimai, tokie pažymėjimai turėtų būti. E, e, turėtų turėti tam tikrą teisinį galiojimą. Tačiau be abejo, to, tas, to teisės nuostatų negalime perkelinėti iš vienos valstybės narės į kitą valstybės narę būtent per tokį dokumentą, išduodami tokį dokumentą. Dort wird geschildert, dass ein französisches Ehepaar in Dänemark. Taip, pavyzdžiui, tarkim, Danijoje, jeigu gimsta vaikas ir, pavyzdžiui, pagal Danijos teisę vaikui suteikiamas vardas ir, tarkim, ta prancūzų pora, kurios vaikas gimė Danijoje, grįžta į Prancūziją ir po to ta pora norą e, perrašant asmens liūdimą registruoti tą vardą, paaiškėja, kad pagal galiojančią nacionalinę privatinę teisę Prancūzijoje ir taip pat pagal vardų teisę, vardus reglamentuojančią teisę Prancūzijoje toks vardas yra neprimtinas. Tai yra problema, nes tai yra privačios nacionalinės teisės ir vardų teisės klausimas. Na, ir šio klausimo neišspręsi per liudimus. Pavyzdžiui, bandant, ties, bandant pasiekti, kad Prancūzija pripažintų Danijos e, asmens statusų dokumentą. Na, e, galbūt e, privatinės teisės rytyje vardų 2 reglamentuoja teisė būtų tinkamai pakeista tam, kad vienoje valstybėje galima būtų pripažinti tai kitos valstybės liudimus, kuriuose įrašyti vardas. Taigi aš sakiau, kad mums čia reikalingas įteisinimas e, ir kad būtų pripažįstami atitinkami esmens statuso liudimai kaip įrodymas. Na, o tai ką, su kuo susit... ir tiesą sakant, tai visai neapima tam tikrų problemų atsirandančių dėl e, mirties liūdimo arba, pavyzdžiui, gimimo liūdimo. E, e Santokos liūdimo. Žmogui mirus neretai pasi pasitelkiami gimimo liudimai, tačiau pagal e, nuostatas į tokius liudimus paprastai neatsižvelgiama. E, kalbama tik apie paveldimo liudimus, o nekalbama apie gimimo, mirties ir santokos liudimus, kuriuos taip pat reikėtų pripažinti. Ir būtent čia atsiranda piliečių problemų. Todėl labai pritariu žaliai knygai dėl asmens e, statuso liudimų, nes tai tikrai palengvintų žmonėms gyvenimą. O šiuo atveju mes turėtume kalbėti ir apie vertimų klausimą. Į jį nesigilinau, jį pasižymėjau, tiesiog reikėtų dar pamastyti. E, kai kalbame apie vertimą, e, kokiu reikia priemonių vertimo raštu, pristagintų e, vertė ir taip toliau, kokio, kuo visą tai reikėtų papildyti. Dar pakalbėsiu apie nacionalinę materialinę teisę ir procedūrinę teisę. Šio pasiūlymo pirmame straipsnė, devintame straipsnė, 21 straipsnė, 19 straipsnė reglamentuomi šitą dalykai. Na, jau anksčiau minėjau, kad mano manimu nacionalinė materialinė ir procedūros teisė turėtų išlikti nekeičiama. Ir ji net, taigi neturėtų kilti šios teisės. E, E, vientisumui. Kita vertus, nereikėtų e, numatyti papildomų žingsnių piliečiai, jeigu procedūrinių žingsnių piliečiai, jeigu jo turtas pasiskirstas e, įvairiose šalise. Pirmoje, pirmame straipsnė kalbama apie materialinį teisę, bet tiesiog kalbama apie materialinės teisės pobūdį. Tak, jeigu uh, E, Vokietija yra um, hipotekinės skolos, e, kit, kitose šalise tokios teisės neras, arba, pavyzdžiui, paveldimo, ne, kitose šalise yra toks dalykas kaip paveldimo nenaudojimo teisė. Taigi yra skirtingų teisinių aspektų ir jeigu reikėtų keisti tam tikrus elementus, tai tai pakenktų nacionalinės teisės vendisumui. Todėl uh, E, iš pirmo, į pirmą straipsnį reikia neįrašyti materialinės teisės pobūdžių. Ir tiesiog konstituojamasi dalyse pažymėjau, kad reikia e, e, Europinė teisė keisti atsižvelgiant į nacionalinės teisės ypatumus. Jeigu vienoje valstybėje narėje egzistuoja materialinė paveldimo teisė, kitoje ne, tai uh, Ir tai turi būti keičiamas. Kitas dalykas yra kaip e, teisų į turtą įsigilimas ir tokių teisų perdavimas. Aš asmeniškai mašiau dėl to klausimo ir nutariau, kad, kad kai kalba eina apie turto įsigijimą, tai yra turto ar kitokių materialinių teisų įsigijimą arba tokių materialinių teisų perdavimą, kai kalba eina apie nekilnojamą turtą ir teisės yra registruotas registre, kad šiuo atveju turėtų pirmenybė tekti nacionaliniai teisai. Na, pavyzdžiui, 21 straipsnis antroji dalis, ten, kiek aš žinau, na nežinau tiksliai, tačiau iš esmės Junktinėje karalystėje yra panašių e, procedūrų ir e, šios procedūros galiotų ir šiuo atveju. Tarkim, jeigu, čia pats pagrindinis pavyzdys, e, Austrijoje Tarkim, e, žmogus įsigyja turto, tačiau tačiau jeigu uh, ir toks turtas yra registruojamas nacionalinėme registre, tai tuomet nacionalinė teisė turi pirminybę tarkim, Italijos pilietis, kuris, kuris paveldi sklypą Vokietijoje, tai pagal Italijos teisę tas asmuo iš karto tampa to sklypo savininku, tačiau pa Vokietijos teisė taip nėra, tai tuomet tam Italijos piliečiui reikia žengti papildomą žingsnį. Tai reiškia, jog su jo turimu testamentu jam tenka pasirūpinti, kad jis būtų įrašytas į kadastrą kaip sklypo savininkas, kas Italijoje vyksta, tarkim, automatiškai. Aš manau, kad čia nepernelik didelė našta piliečiai. Ir aš kalbu čia tik tais apie nekilnojimą turtą ir teisės įregistruotas kadastruose. Na, tam atvejui kad čia kas nors turėtų alternatyvių pasiūlymų. Ir beje, aš to nesiūlau ieškoti alternatyvų, tačiau galbūt išskirtiniu atveju galima būtų pasakyti, kad tai, ką aš sakiau, galioja tie dalykai tik tais, ne tik tais tuomet, kai kalbame apie turtą ir teisės registruotas registruosiuose, bet kai ir registro teisės yra konstitucijama pobūdžio. Na, nu, nesigilinsiu detalės, tačiau yra tokių registrų, kur e, registro įrašai yra tik deklaracinio pobūdžio, tačiau regist... tai labai svarbu, kad e, registro teisės nebūtų um, taip paliestas, kai tais atvejais, kai registro teisės yra konstatuojama pobūdžio. Uh, na, vėlgi taikymas rytis nėra jau tokia plati. Taigi e, aš siūlau dar sėki pakartosiu štai ką. Kai kalba eina apie nekilnojamo turtą ir registruose įregistruotas teisės, pirminybė turi teisę nacionaliniai materialiniai teisė. Aišku, kad tokiais atvejais nebetliks e, toje šalyje paveldimo E, įvertimo. Čia kalba eina tik tais apie e, turto, teisų turto įgyjimo patikrinimą. Tačiau netikrinamas pats, tarkim, testamentas, tik tais testamente įtvirtintos teisės. Na ir galbūt konstatuojama dalyje ar kažkur kitur galima būtų įrašyti, ir, ir be čia kalbu apie tarpvalstybinius atvejus, tai kad tokiais atvejais e, testamentuose ir testamentų bylose piliečiai nepamirštų pasidomėti, ar reikia kažkokių papildomų žingsnių kitoje šalyje. Dar vienas dalykas. Su, uh, dariau pasiūlymą dėl um, gebėjimo būti liudininku. Ir ar čia reikia perimti Hagos konvencijos nuostatas ar ne. Uh, jeigu tai nepadaryta, tai turi tai būti padaryti jau vien dėl paveldimo sutarčių. Uh, Na, aš nežinau, kaip jums atrodė, tačiau kai aš skaičiau um, tekstą dėl uh, paveldimo sutarčių, uh, Vokietijoje tai įprastas dalykas, kitose šalise tokio dalyko net nėra. Taigi, kai aš skaičiau tekstą dėl paveldimo sutarčių ir skaičiau apie pasirinkimo teisės, tai jeigu, tarkim, keli asmenys E, gauna teises pagal paveldimo sutartį, tai tuomet galima pasirinkti teisę. Bet mano manimu tai būtų neprasminga, todėl nuostatas pakeičiau taip, kad būtų aišku, kad kiekvienas asmuo dalyvaujantis e, paveldimo sutartyje, kad e, būtų vadovavimas tokiais aspektais kaip įprastinė gyvenama vieta arba E, tautybę, kaip pasirenkama teisė, pagal kurią bus tvarkoma paveldimo sutartis. Ir tik tais, jeigu atsiranda problemų, pavyzdžiui, dėl galiojimo, dėl taikomumo, tik tais dėl sutarties panaikinimo, tai reglamentuoja 18 straipsnėje, tai, tai bus naudinga toms šalims, kuriuose neegzistuoja paveldimo sutartis ir kuriuose skeptiškai žiūrima į tokias sutartis. Aš tiesiog norėjau paaiškinti šį aspektą ir todėl, siūl, todėl nebūtina ta komisijos siūlyma pastraipa, kad jeigu pirmenybė turės reglamentas, tai e, tuomet aš neturėsiu išlygų dėl e, įstatyminės paveldimo dalies. Dėl 18 straipsnių jau kalbėjau. Tai man, man, man atrodo, kad jeigu bus taikoma trečiosios šalies teisė ir po to e, trečioji šalis atkreipia dėmesį į valstybės narės teisę, daroma nuoroda tos valstybės narės teisė, tai tokia nuoroda turėtų būti primtina. 27 straipsnis. E, pri, pri, įstatyminės dalies teisė. Mes atlikome tyrimą, ne, nežinau, ar ponė pirminkė, ar tai galima vertinti kaip poveikio vertinimą. Kaip ten bebūtų, prancūzijos profesorius atliko poveikio vertinimą ir prie išvados, kad valstybėse narėse uh, privaloma pristatymė dalis neturėtų būti aktualus dalykas. Komisijos pastraipa nėra labai iški, tačiau aš nieko geresnio nesugalvoju. Ir kadangi vis, ir viskas formuluota taip sudėtingai, kad tapo dar neiškiau, todėl mano manimo geriausia tą pastraipą tiesiog išbraukti, ką ir siūlau padaryti. O vietoj to konstatuojamoje dalyje tiesiog nurodyti, kad uh, Republik e, reikėtų panaukinti tą savoką tarp valstybinėse bylose. Ir beje, e, tiesą sakant, per daug svarbos teikiama e, įstatyminės paveldimo dalies klausimui, nesigilino procedūrinę proceso teisę. Tiesą sakant, e, čia nėra kažkokie tai esminiai politiniai klausimai, mes nebūtinai turime padėti teisingumo teismui ir jeigu komisija yra ekspertų ar tarybos ekspertų ir jie prieina prie kitokios išvados, tai aš visai sutikčiau perimti tas jų formuluotės. Na ir galutinės išvados, galutinės nuostatos. Pa Na, tai, ką siūlau, galbūt kai kam pasirodys mm, pernelik drąsu, uh, tačiau manau, kad šiuo atveju negalime renkti reglamento, kurio pasakoje e, paveldimo sutartis, e, testamentas, kurie pasirašymo e, metu įsigaliojo dėl reglamento nustotų galioti. Aš manau, tai tikrai neleistina. Na, e, galima sakyti, žmonės turi pritaikyti savo testamentą, bet galbūt jie to nebegali, nes jie, tarkim, yra pernelik seni, nebeigalus arba apskritai psichinių požiūrių, protinių požiūrių jau nebegali keisti testamento. Dar norėčiau atkreipti vieną, dėmesį vieną dalyką, kurį taip pat galbūt kai kas galėtų vertinti kaip pernelik ambicinga. Tarkim, jeigu kažkas anksčiau jau buvo sudaręs testamentą pagal kažkokią galiojančią teisę, kad tai būtų vertinama kaip teisės pasirinkimas. Aišku, dėl to galima ginčytis, bet matyt, e, turint galvoje šimtus tūkstančių testamentų Europoje, tai iš tikrųjų e, svarbus klausimas. Toliau e, paskui dar šiek tiek dėl Junktinės karalystės. Tikrai esu už tai, kaip greičiausiai ir visi kiti, kad Junktinė karalystė ir Airija dalyvautų šioje procedūroje. 20, e, atkreipia dėmesį 21 straipsnį antrąją dalį e, ir ten atsižvelgta į tas procedūras, kurios galioja Junktinė karalystėje. Problema išlieka galinis galiojimas mokėtų mokesčių dalies susigražimas, tačiau aš nusprendžiau nedaryti atitinkamo pasiūlymo ir tikrai nesivaizduoju, kaip galima įspręsti šią problemą, jeigu atvirai tariant. Taigi iš tiek iš mano pusės, o pabaigai trumpai pasakysiu, kad lang, būsiu dėkingas nuomo, už nuomonės, esu nusiteikęs lankščiai, tačiau dėl kompromisų yra tam tikrų problemų. E, tikros damos man atleis. Na, negali būti šiek tiek nieščias, šiek tiek pakisilaukinti, e, nes e, kartais sudėtinga siekti kompromisu e, ir esu pasirengęs su kiekvienu bendrauti dvišaliu pagrindu. Ir bet kurio atveju, ką mes čia benuspręstume, ponė pirmininkė, tai iš tikrųjų turės didelę europinę pridėtinę vertę ir leis gerokai pagerinti situaciją. Na, manau, kad koordinatoriai e, galėtų nustatyti po, po pakeitimo teikimo datą iki gegužės penktosios dienos, o be to manęs paprašė uh, perskaityti, kad parlamentas uh, yra pasirengęs pradėti dėrybą su komisija ir taryba, bus sudaryta e, šešėlinių pranešėjų komanda. Na, o visi, kurie norėtų prisidėti prie šių darbų, galėtų juose dalyvauti ir būtų nustatyti štai šie prioritetai. Tai yra, kad parlamentas pasisako už tai, kad remiantis komisijos e, esminiais sprendimais būtų siekiama europinio sprendimo tam, kad būtų daugiau teisinio iškumo, kad būtų daroma išlaikytos nuorodos į pasirinktą teisę priklausomai nuo įprasnės gyvenamosios vietos. Čia būtų laikomas nuosis favorus vestamenti. Taip pat, kad būtų nustatyta mirties priežastis, tai ką aš sakiau dėl galtinių išvadų, taip pat, kad būtų nekeičiama svarstybės, valstybės materialinė teisė ir vardų e, reglamentavimo teisė ir kad būtų pasirenkami tokie sprendimai, kurie duotų europinę pridėtinę vertę. Na ir kad mes būtume informuojami apie dėrybų rezultatus. Dėkoju, tai yra nepaprastai sudėtinga tema. Ir pats pranešėjas mums pademonstravo, kaip yra sudėtinga viską gerai suprasti. Prieš pradedant e, visiems kalbėti norėčiau e, galbūt e, išsiaiškinti, laimint šiek tiek laiko diskusijoms, e, kad koordinatorių posėdį pradėsime rytoj 9 valandą. Tai yra, kad koordinatoriai turės pusę valandos anksčiau čia susirinkti rytoj ir priimti sprendimus, kurie turėjo būti priimti sprendimai dar šiandieną vakare. Kolega Belinguer, prašau. Io sono pieno di ammirazione per il collega Lechner. Ačiū, esu susižavėjęs kolega Lechneriu Jisai nuveikė neįtikėtiną darbą, nes šis e, e, klausimas, ši tema yra nepaprastai sudėtinga, reikalaujanti didelios kantrybės, tikslumo ir tam tikros aistros šiam reikalui, kuris, ko gero, ne visiems yra labai e, patrauklus. Yra daugybė įvairiausių taisyklių, kurios gerokai apsunkina gyvenimą mūsų piliečiams ir tai rodo, jog kartais teisės sistema gyvenimą iš tiesų komplikuoja retkarčiais. E, Jėring vienas vokiečių teisininkas yra e, pasakęs žaismingai apie tą apie stulpą, kuris aplietas vašku, į kurį neįmanoma įlipti, jeigu jisai būtų horizontaliai paguldytas, visi mes galėtume ant jo užlipti. Iš tiesų šioje srityje turime elgtis radikaliai. Mes turime uh, įvairiausių sąsajų šioje ši tema susijusi su, su viešaja tvarka, su šeimų teisė, su asmens statuso liūdėjimais ir panašiai. Ir kolega Lechneris mums nurodė kelią. Ir praskinė tą kelią, jau labai daug, daug to kelio nuėjo, bendradarbiaudamas su komisija ir taryba. Ir mes jau matome, kad galime išvelgti ir tam tikrus rezultatus. Galima daryti tokias išvadas. Pirmiausia, čia labai svarbus yra nuolatinės gyvenamosios vietos klausimas. Labai svarbu šį klausimą įtraukti ir į konstatuojamasias dalis, apibrėžiant šią savoką. Yra e, taip pat klausimų susijusių, kuriuos minėjęs ir ponas Speronis. Yra valstybių narių, kuriuose E, yra painiojamos savokos e, gyvenamoji vieta ir gyvenamoji e, gyvenamasis, gyvenam, gyvenamoji vietovė. A, tai skirtumas yra tas, kad vienoje, gyvenamo, vienoje vietoje gyvena šeima, o kitoje vietoje yra vykdoma, pavyzdžiui, ekonominė veikla. Reikia apsispręsti, ar mes kalbame apie, tai, apie tą e, nuolatinę rezidenciją, rezidavimą nuolatinį, nuolatinę gyvenamąją vietą ar apie veik, vykdomos veiklos vietą. Kitas, kita mano pastaba jau tikrai nužengta gana toli, kai kalbame apie kompetitingus e, kompetitingas teisminės institucijas. Mes išplečiame tą kompetencijos rytį ne tik į e, e, tam, tikrus, tam tikrų teismų sprendimus, bet ir į šio dokumento taikymo sritį. Ir aš manyčiau, kad taip mes e, supaprastiname šio, šio reglamento taikymą. E, Taip pat panas Lechneris sakė, kad jeigu dokumentas yra konstatuojamasis ar tai yra kuriamasis, arba jisai yra sertifikuojamasis, kaip kai kuriuose valstybėse, kaip Vokietijoje, e, pavyzdžiui, e, kur reikia žengti dar vieną žingsnį, kad paveldėjimo pažymėjimas apimtų daugiau informacijos, pavyzdžiui, pilietis turėdamas dokumentą, kuris vienoje valstybėje narėje laikomas visiškai pilnu, o kitoje valstybėje narėje jisai jau nebūtų, negaliotų kaip visiškai pilnas, išsamus. Ir šį, šį sudėtingą klausimą taip pat reikia stengtis atsakyti, reikia išspręsti šią problemą. E, į e Justice portalą turime, kuriame taip pat šis klausimas nagrinu, nagrinėjamas. E mūsų trialoge e, matyti, jog ir pačioje taryboje dar egzistuoja nuomonių nesutarimų, nes yra valstybių narių, kurios dar nepasiekusios susitarimo ir aš sutinku su pono Lechnerio pasiūlymu nustatyti konkrečius terminus, kadangi tik tai taip mes galėsime ir šiek tiek paspausti tarybą. Dankeschön. Ačiū, ponia Galo.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 teisė. O tai tikrai nėra šio pranešimo ir šio reglamento tikslas ir kaip ponas Lechneris minėjo, reikėtų pabandyti parengti jurisdikcijos apibrėžimą ir sprendimo kaip po tokio apibrėžimą 2b e, ir 2g straipsniuose. Nes man tai atrodo, ši vieta atrodo neaiški. Ir pagal mane teisiškai vertinant, yra netikslu, netinkama notarus priskirti tai pačiai jurisdikcijai, kaip yra numatyta viename iš, e, viename iš straipsnių. Aš apie visą tai kalbu, nes aš esu iš valstybės, kurioje notarai sprendžia paveldėjimo klausimus. Tačiau nemanau, kad notarus galima priskirti kokiai nors jurisdikcijai. Tai tokie būtų Diana Wallis. Dėkuoju, Diana Wallis. Thank you very much. Ačiū. Ačiū, kolegas Pironi. Grazie, Presidente. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti ponai Lechneriui už jo darbą. Rengiant pranešimą šiuo tikrai sudėtingu gyvenamoji vieta kinta pakankamai dažnai. Tai gali būti pasirinkta patogi gyvenamoji vieta, pasirinkta dėl tam tikrų sumetimų. Jeigu norite, kad vienas iš galimų paveldėtųjų atsidurtų nepalankioje pozicijoje, padėtyje, galite paprašyti pilė, kurios nors valstybės pilietybės ir žaugianamosios pareikšti e, prašymą apsigyventi tam tikroje gyvenamoje šalyje ir jūsų gyvenamoji vieta pasikeis per keletą mėnesių, tačiau pilietybė taip greitai nesikeičia. Ir kartais um, tam tikra gyvenamoji vieta pasirenkama dėl labai uh, merkantiliškų priežasčių. Mes kalbame apie tarpvalstybinius atvejus ir todėl pilietybė gali būti parankesnė nuostata, nes Italijoje remiamasi pilietybės, negyvenamosios vietos uh, sa savoka. Jeigu esate vienoje valstybėje, tai nesvarbu, ar gyvenate Düsseldorfe ar Münchene, tačiau aišku viskas pasikeičia, jeigu uh, nagrinėjate atvejį, kuriame yra dvi gyvenamosios vietos - Briuselis ir Berlynas. Manau, kad kalbant apie fundamentalius principus, pilietybės savoka būtų parankesnė ir aš pateiksiu pakeitimą šią temą. Dėkoju, kolegė Lichtenberger. Ačiū. Dėkuoju ponui Lechner, kad jis taip atsargiai analizuoja šią temą. Aš pati e, šiandien, šį, praėjusį savaitgalį apie tai pasikalbėjau su piliečiais jiems, e, ir aiškinausi su jais, kam mums reikia tų pokyčių ir ko jie nori. Ir turiu pasakyti, kad piliečiams reikia dar daugiau, jiems reikia, kad ta sistema taptų paprastesnė ir, ir tais atvejais, kada E, palikiai, pa, pa, paveldėtojais tampa jų vaikai, anūkai, proanūkiai gyvenantis kitose valstybėse narėse. Aš žinau, kad mes tų, tų pageidavimų taip greitai nepavyks, negalėsime įgyvendinti, tačiau reikia stengtis tą padaryti kiek įmanoma greičiau. Kalbant apie nuolatinės gyvenamosios vietos klausimą, manau, kad reikia atsižvelgti tai, kad egzistuoja tam tikros analogijos su e, pilietybė. Tačiau pamastykime praktiškai. Vaikai išsikelia gyventi į užsienį, tėvas arba motina dar gyvena kilmės valstybėje ir kadangi šie žmonės tampa e, globotini, jie taip pat yra e, perkeliami į kitą valstybę narę. Ir tai vyksta e, greičiau negu kad yra už, e, pateikiamas prašymas dėl pilietybės. Ir įprastinė gyvenamoji vieta ar įprastas, e, e įprast, įprastinis gyvenamasis, e, įprastinė gyvenamoji vieta tampa ta vieta, gyvenamąją vietą kitoje valstybėje narėje. Ir čia šiuo pasiūlymų paketu mes turime teikti siūlymus, kurie susijęs su praktiniais, su konkrečiais klausimais, konkrečiomis situacijomis, kaip ir klausimas susijęs su notarų vaidmeniu. Vienose valstybėse narėse jų vaidmuo yra e, platesnis, kitose siauresnis. Dar kitose valstybėse jų institucija kaip tokia apskritai neegzistuoja. Dėl to mums reikia išsiaiškinti, kas e, yra įmanoma padaryti e, mūsų piliečių naudai, kad tos nuostatos veiktų e, tų labui, kurių gyvenimą mes ir reguliuojame. Toks yra esminis punktas. Žinoma, dar daugybę kartų diskutuosime e, su įvairiausiamis interesų grupėmis. Yra savaime aišku, mes ir patys, e, be abejo, ir praeitie jau turėjome, buvome susidūrę su įvairiomis interesų grupėmis, tačiau reikia suvokti esminius dalykus, kurie klausimai yra praktinio pobūdžio e, tiems žmonėms, kurie e, turi reikalų su palikimo teisė tarp valstybinių mastų. Ir tai yra ne tik tai profesinės grupės, bet ir konkretūs asmenys konkretus mūsų piliečiai, eiliniai piliečiai. Todėl mums reikia labai praktinių sprendimų nustatant įprastinę, nuolatinę gyvenamąją vietą. Aš analizuojant praktinės situacijas, kaip aš jau minėjau, kuomet e, e, žmonės keliauja paskui savo vaikus iš savo kilmės valstybės į kitą valstybę narę, pavyzdžiui, dėl to, kad jiems reikia globos. Aš manau, kad mes e, nemažai nuveiksime, jeigu šią temą analizuosime toliau atsargiai, atsidėję ir e, atsižvelgdami į tam tikras e, tam tikros kliūtis taryboje. Aš čia galbūt nesąmoningai žvelgiu ir į kolegę Uolis, kadangi ji yra, yra iš Junktinės karalystės, kur, su kuria mes iš tiesų šio požiūriu E, turime tam tikrų sunkumų, bet aš manau, kad su laiku tas problemas mes išspręsime, juk negali būti, kad mes kaip skirybų atveju e, galiausiai susidursime su tokia padėtimi, kad e, išriškės skirybų turizmas vadinamasis. Aš manau, kad šioje srityje mes vis dėlto rasime tikrai praktiškus ir naudingus visiems sprendimus. Mhm pirmininkas. Na tai būtų tam tikra konkurencijos forma. Ponas Vievka, prašau. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pritarti tiems kolegoms, kurie dėkojo kolegai Lechneriui. Na ir savo ruoštų pastebėsiu, kad daug dalykų yra susijęs su paveldimo teisė. Tiesiog įspūdinga ir aš manau, kad reikia atsižvelgti išskirtinės situacijas, kurios gali susiklostyti, kai e, yra paveldimas turtas pagal testamentą. Na ir gali būti, kad e, e, testamento autorius arba savo raštų parengtame pareiškime neskiria nieko savo šeimai, vaikams ar panašiai. Taigi pagal Lenkijos paveldimo teisę yra numatyta privaloma pavel... <clears throat> paveldimo dalis, kuri numatyta įstatymuose. Tai yra ši dalis skiriama artimiausiams giminaičiams, net jeigu jie ir nenurodyti testamente. Na ir toks sprendimas yra labai veiksmingas, kai reikia užkirsti e, kelią sudėtingams situacijams atsirandančiams dėl ginčių tarp e, testamento autoriaus ir turko to savininko ir jo giminaičių. Dėkoju. Pabaigai Kurtas Lechneris. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju ir kolegoms už jų įdomias ir pagristas nuomonės. Ir pradėsiu nuo svarbiausio dalyko, tai sakė ir ponas Peroni, tai yra pilietybės klausimas. Nes dėl šio dalyko tarsi apvirstų aukštinkom visas reglamento pasiūlymas. Ponas Peronė atveju tikrai esu ramus, nes dalyvavau e, konsultacijose, diskusijose, kai kalbėjome apie žalę knygą komitete. Ir aš laikiausi tuo metu tos pačios nuomonės. Tačiau e, nuolat sugrįždamas prie klausimo, ką galima būtų padaryti, nusprendžiau, kad viskas e, nepasitvirtina dėl to, kad neišspręstas teisės pasirinkimo klausimas. Taip, jeigu kriterijus būtų pilietybė, vis dėlto norime suteikti galimybę piliečiai pasirinkti ir koks būtų pasirinkimo kriterijus gyvenamoje vieta. Ir čia iškilsta problema, ta, kurią minėjau pats, tas ką minėjo ponas Vifke, viskas susivilkina, nes pavyzdžiui, Hagos konvencija, kuri niekuomet neįsigaliojo, yra panašus aspektas. Vėlgi, tarkim, kas atsitinka, jeigu žmogus išsikelia gyventi kitur, pasirinko tos valstybės teisę, po to sugrįžta į savo šalį. Aš manau, kad turėtume pamastyti apie tokią situaciją. Ir beje, nepakanka Jeigu žmogus apsigyvena tik tais keliems mėnesiams vienoje valstybėje, nusisamdo būtą, aš pasigilinau šį klausimą. Jis turi ten keltis į tą šalį ir tam tikras prasme ten ir numirti, tam, kad galiotų tos valstybės teisė. Taigi, Tai jeigu tie problematiški atvejai, kai kažkas jaučia, kad artėja mirtis ir ten skubiai išsikelia uh, į kitą šalį gyventi tam, kad nereikėtų uh, skirti pagal teisę dalies jo turto giminaičiams. Nenori, kad būtų mokama įstatymas nenumatyta dalis. Tai beje, tokie atvejai jau dabar man, tarkim, Italijos pilietis, kuris. Uh, pardavė visą savo turtą, išsikėlė gyventi į tai Prancūziją, ten investuoja, sudaro testamentą pagal Prancūzijos teisę, ne pagal Italijos teisę, tačiau Prancūzijoje yra lygiai tokia pati įstatyminė paveldimo dalis, kaip ir Italijoje, pakankamai griežtai tai nustatyta. Taigi išskyrus, aišku, Junktinę karalystę, bet ir ten yra kažkas panašaus. Taigi aš manau, kad e, nereikėtų tokius, atsižvelgti tokius ekstremalius atvejus. Apibrieštis. Na taip, vertimas gali būti problema, sutinku. Tačiau visiškai aišku, kad ateityje, ateityje įprastinė gyvenamoji vieta taps europinė savoka, kuria bus pasitelkiama ir teisingumo teismo nutartyse Na, tai yra faktinė gyvenamoji vieta. Nebūtinai žmogus turi būti registravęsis, tarkim, e, policijai, savivaldybėje. Tai tiesiog svarbu, kad iš tikrųjų žmogus ten gyventų. Na, gal tai problemiška, bet tai tinkamiausias kriterijus. Na, o galbūt vertimo e, metu bus paieškota tinkamos savokos, ar tai prastinė gyvenamo vieta, ar kažkokia kita, ar latiniška. Um, savoka. E, tiesiog čia lingvistinis dalykas, reikės paieškoti sprendimo. O ponai, sutinku su ko, kolega Belingeštimu, ar tai bus kažkoks tai Europos teisminis tinklapis ar kažkur kitur, reikėtų pateikti tokią informaciją, kai piliečiams tenka atlikti papildomus formalumus. Ponios galo pastabas buvo įdomis. Uh, Pone Galo, norėčiau atkreipti dėmesį iš tai, kad e, devintame straipsnėje kalbama vien tik tais apie kompetenciją ir tai nėra kažkoks tai dalykinis reglamentavimas. Čia Panašu dalyką siūlau dėl 20a straipsnius. Čia tie dalykai tarsi šiek tiek dubliuojasi, bet neprieštarauja pirmo straipsnio, atrodo, jo dalį, kur kalbama apie taikymas rytį. Aš taip pat pamaščiau, ar reikėtų kitaip suformuluoti taikymas rytį ir apskritai šį dalyką išbraukti iš taikymas ryties. Tačiau, mano manimo, tokiu būdu čia tarsi per daug užsimotume ir perlemtume lasdą. Na, galbūt kai kas e, šiek tiek dubliuojasi, tačiau vienas kitam neprieštarauja. O dėl 20A pateiksiu pavyzdį. Tarkim, e, pasilikime prie prancūzijų, prie prancūzų teisės, akte pataš. Tai, tai akte pataš įsigalioja uh, asmenį numirus ir pagal prancūzijos ir pagal vokietijos teisę. Uh, Todėl e, šio aspekto negalima išbraukti iš e, pirmojo straipsnio iš taikymos ryties. Tačiau jeigu akte partaš, tai yra ginčas dėl paveldimo, vyksta e, padalimo aktas ir vyksta ginčas dėl paveldimo Prancūzijoje. Tai čia Prancūzijoje pakanka notaro pažymos. Tačiau Vokietijoje tokio dalyko nėra, Čekijoje, Slovakijoje, Vengrijoje vėlgi egzistuoja kitokie dalykai. Tai ten būtina kad būtų sudarytas liudimas, jis bus pripažintas, tačiau teisiškai liudimą nustatytą informaciją galioja tik tais tuomet, kai viskas registruojame e, registre, kadastre. Pas mus tai yra konstatuojama pobūdžio įrašas. Lenkija irgi panašiai, o Austrijoje teismo antartis yra konstatuojama pobūdžio, Ir tai reikia atsižvelgti prieš atsižve... E, gilinantis į detalės. Tarkim, jeigu prancūzijos notaras ar notarai e, sudaro paveldimo aktą, E, laikantis ir Vokietijos atitinkamų paveldimo teisės nuostatų, tai čia nėra didelių problemų. Tai iš karto šis paveldimo aktas gali būti registruojamas Vokietijos kadastre be kažkokių tarpinių žingsnių, tai galiu įsivaizduoti. Tačiau teisiškai e, tas paveldimo aktas įsigalioja tik tais tuomet, kai jis yra registruotas kadastre. Nes kitaip tai keltų pavojų e, nacionalinį teisę, ne vien tik Vokietijoje. Dėl teismų sutinku, galbūt reikėtų peržiūrėti formuluotės, labai kruopšiai tai daryti, o aš, man svarbu štai kas. Kai ka, pasirenkame savoką teismas, tai ši savoka turėtų apimti tik tas užduotis, kurios teismui tenka pagal nacionalinę teisę. Ir, pavyzdžiui, Austrija yra tokių atvejų, arba, tarkim, ir Vengrija atrodo, kad, e, beje, galbūt ateitie ir Vokietijai, kad E, notarui tenka tam tikros teismo užduotis ir jam tuomet galiotų tam ši savoka. Tačiau Prancūzijoje, galbūt Europinė teisė tokių dalykų nėra. Ir po to kila klausimas, kas išduoda paveldimo liudėjimą. Ir tai ta institucija, tas asmo, kuris turi tai padaryti, nebūtinai sutampa su teismu, taip kaip mes suprantame teismą. Todėl e, man kilo klausimą, ar nereikėtų teismo savokos aiškiau apibriežti. Tai, ką sakė ponia Volis dėl įprastinės gyvenamosios vietos, na, sutinku. Tačiau pasakysiu štai kaip. Tad kol kas man geresnė sprendimo nešovė į galvą. Na, kaip Junktinė karalystė e, dėl to elgsis ir kokiu pasiūlymu uh, ji darys dėl e, sumokėtos mokesčių dalies susigražinimo, tai dar pasižiūrėsime. Na, kaip ten bebūtų, viskas bus geriau, ponė Lichtenberger. Pone Lichtenberger, kreipiuosi jūs. Savo, jūs vokiškai suprantate, ponė Lichtenberger. Taigi, lyginant su dabartinė situacija, piliečiam viskas bus geriau, lengviau, paprasčiaus Kaip viskas atrodys konkrečiai, negaliu pasakyti, nes yra sudėtinga, bet galiu pažadėti, kad lyginant su dabartinė situacija, ateitie viskas bus paprasčiau. Dėkuoju, pane pirmininkė. Ačiū pranešėjau, mūsų pranešėjui laiką mes peržengėme gerokai, tačiau manau buvo verta tą daryti ir e, dėl visų kitų dalykų mes e, pasitarsime ir jos aptarsime rytoj. Ir 15 val. Ne viešai, už uždarų durų posėdis vyks iš ryto. Jeigu įmanoma, mes dėl Lechnerio pranešimo šį veitą, e, e, ponas Masaka nori kalbėti, prašau, bet neilgai. E, Dėkuoju. Man buvo pažadėta E, kalbėjimo laikas ir noriu pasakyti, kad labai pritariu tam, ką pasakė ponas Leichneris ir norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į porą dalykų ir pateikti vieną pavyzdį. Pirmiausia, vertimo, raštiško vertimo, oficialių dokumentų vertimo problema. E, aš ją minėjau praėjusią savaitę ir Luksemburgė. Tai yra didžiulė problema pavyzdžiui, verčiant iš prancūzų kalbos kurioje formuluojama viskas labai skirtaip negu, pavyzdžiui, vokiečių kalba. Nenoriu nieko čia įžeidinėti, bet tiesiog noriu išryškinti tą problemą, skirtumų problemą. Kitas dalykas, kalbant apie skirybų turizmą, aš manau, kad šioje srityje mes netversime rinkos uh, Aš manau, kad ta rinka jau egzistuoja centrinėje ir rytų Europoje, jau e, e, galbūt mums pavyks ją šiek tiek apriboti. Būtent priimant tos naujus sprendimus. Ir trečias dalykas, aš matau E, tam tikrus pokyčius e, palikimo, paveldėjimo teisėje, pavyzdžiui, Čekijos Respublikoje ir tai visiškai netitinka to, ko yra siekiama čia, šiame parlamente. Ir man įdomu, kaip bus įmanoma e, pasiekti to, tos harmonizacijos, to derinimo. Aš dar noriu pasakyti Pavyzdžiui, Europos paveldėjimo pažymėjimo pavyzdį mes atrasime Viktoro Hugo e, vergdieniuose. Dėkoju. Ačiū. Dar yra oficialūs sprendimai. E, tai pakeitimo pateikimo terminas yra gegužės penktoji ir e, kolegoj Lechnerioj mes, e, kuris perskaitė pranešimą dėl mandato, mes jį suteikėme taip, kaip tai ir buvo siūlyta. Ir e, bus, taip mes turėsime galimybę įsijungti į diskusijas ir dėrybas Luksemburgė. Ir galėsime pradėti dėrybą su taryba ir komisija šio klausimu ir dabar pereikime prie Masim Idalgo pranešimo. Neturime daug laiko, tačiau galbūt reikėtų bent jau pradėti aptarinėti šią temą. Dėkuoju, puikiai tai žinau, ponė pirmininkė. Tiesiog e, norėčiau perduoti, pasidalinti savo entuzijazmą dėl žaliosios knygos, kuri rengė komisija. Padėkoti komisaro Barnėjo už jo darbą, už politinę drąsę. O taip pat norėčiau padėkoti visai jo komandai. Ne vien tik tai už žalę knygą, bet ir noriu padėkoti už konsultacijas, e, kurių metu buvo pasitelkti, e, pasitelktas visas politinis interatuos spektras, kuriuos, visi, kuriuos domina audito klausimas. Na ir džiugu, kad į e, Briuselį buvo patviesti ne vien tik tais Europos ekspertai, bet iš, atstovai iš viso kapitalistinio demokratinio pasaulio, iš Japonijos, JAF ir iš kitur. Taigi tikrai buvo geras indėlis. Ponės ir ponai, man rodas pasiekėme istorinį posūkio tašką. Na ir čia sutinku su ponu Barnie požiūriu. Ir pritariu ponu Barnie. Ir Bet tai nereiškia, kad atsisakau savo atsakomybės, nes savo pranešime mm, pagal uh, procedūras negaliu atgaminti visos žaliosios knygos, tačiau uh, bandžiau apžvelgti pačias svarbiausias temas, nes tokiu būdu nu, noriu paraginti uh, komisiją, kad pagal jos darbo tvarkaraštį komisija iki šių metų pabaigos suformuluotų e, teisės pasiūlymą, kurį aptartume ir mūsų komitete. Na, kalbant apie e, problemas, aš manau, kad svarbus yra sektorius, e, ko, sakyčiau, čia yra svarbus uh, Įgaliojimų sektoriai klausimas. Na ir čia šiame sektorėje vadovavomės Europinė dvasia. Na ir suprantame, kad rinka tapo e, Europinė ir, kaip ir sako e, ponas Barnie, egzistuoja sisteminės problemos šiame, šioje rinkoje, nes e, e gali tekti didelė atsakomybė primant sprendimą mus, kurie liečia daugybę asmenų. Na ir svarbu priimti sprendimus liečiančių e, smulkių įmonių veikimą, jų įsteigimą ir pasiekti, kad tas egopolis, kuris uh, E, apima keturias didžiasias įmonės, kurios 90 procentų kontrolė visos rinkos. Ir Vokietijoje yra tik tais dvi įmonės valdančios visą rinką, tai tikrai verčia labai susirūpinti. Taip pat labai palaikau Barnės siūlomas priemonės. Jos liečia nepriklausomą audito atliekamą kokybę ir taip pat pritariu tam, kad auditoriai gautų pilnus įgaliojimus, o tokiu būdu labai svarbus yra ir skaidrumas tam, kad apie viską būtų informuojami be kitako ir įmonių akcininkai. Na ir jeigu Nes tiesą sakant, audito politika tikrai uh, nepasitvirtino, nes ji neleido numatyti krizės. Taigi pritariu poniui e, Barnie, kad reikia keisti dabartinę padėtį, nes e, paaiškėjo, kad egzistuoja sisteminių klaidų, kurias mes kaip teisės aktų leidėjai turime ištaisyti, ra, ištaisyti radikaliai. Na ir sutinku, kad tose diskusijose, kurios vyko ankstesnė kadencija, pakankamai daug šnekėjome apie auditus, tai darėme prieš 4-5 metus ir ta diskusija nuvylė, frustravo, kadangi e, mes palėtėme labai jautrius interesus. Na, tas, tas keturias įmonės nesižvelgia į tai, kad kai apribosime tų įmonių augimą, privaloma uh, atsižvelgiant į Barnie mintis, suteikti naujas verslo galimybės toms įmonėms. Na ir manau, kad mm, jeigu laikytumės įsikibę dabartinio status quo, dabartinės padėsti, tai tikrai būtų apgailestautina ir turėtume nepasiduoti e, lobistų spaudimui. E, Na ir dėje e, trys parlamentarai pasiduoda nusikalstamai lobistų įtakai šiuo atveju. Ačiū. Sí, gracias, señor presidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Bandysiu tr pasisakyti trumpai, nes iš tikrųjų laiko nedaug telikė ir nenoriu užvilkinti jų laiko. Pone e, Manas Masipi yra protingas žmogus, mano draugas, stringas. Na, jis čia pasisakė tarsi kaip Don Kichotas ir bandė kovoti su milžinais, su malūnais, o šiais atvejais. tie milžinai buvo malūnai. Na, na, jis, aišku, pagristai yra susirūpinęs, Na ir vis, jos surpinis yra pag, pagristas. Su vienais dalykais, kai sakė, sutinku, su kitais ne ir trumpai viską apžvelgsiu. Ponios ir ponai, mes e, kalbame apie e, sudėtingą situaciją. Na ir krizė skudžiai palėtė didžiasis makroekonomikas ir priežastis uh, E, buvo rimtos, tačiau praradome pasitikėjimą ekonomiką. Todėl ponas Masip yra teisus reikia e, teikti rinkams patikimą informaciją, aukštos kokybės informacijos, nes tai būtent leistų atkurti pasitikėjimą. Ir aš manau, kad tai yra svarbus, um, svarbus toks įmonių valdymas, kuris e, leistų užtikrinti stabilų įmonės veiklą, taip pat uh, geras auditas, kuris suteiktų pagristą informaciją. Taigi, pas, auditai turėtų leisti uh, padidinti didesnį pasitikėjimą ir saugumą ekonomikai. Taigi, uh, e, tiesiogros procesai yra sudėtingi ir ilgi ES ir ES perkelė direkt, audito direktyvą, kur, kurią minėjo ponas Matys, kad tai yra naujas uh, audito įstatymas ir Ši direktyva buvo patvirtinta vienbalsiai, tiek tai padarė e, visos parlamento frakcijos, tiek ir visi sektorių veikėjai pritarė šiam pasiūlymui. Na ir manau, kad e, auditų koncentravimas rinkoje yra svarbus dalykas na, manau, kad nereikėtų perspėjinėti dėl bet kokios sisteminės rizikos, tačiau manau, kad reikia elgtis apdairiai, ieškoti sprendimų ir atsisakyti tų sprendimų, kurių ir jie nepasitvirtino praktikoje. Ir bendrys auditai nėra sprendimas, yra kritikuotinų dalykų. Na, ir nereikėtų iškalti alternatyvų, kurios nepasitvirtino praktikoje. Na, ir Taip pat egzistuoja priemonės, pavyzdžiui, audito rinkų koncentracija padidėjo ir todėl pasiekiamas prieš priešinės rezultatas. Beje, reikia pabrėžti, kad bandant pagerinti informaciją, susitarime su dideliu iššūkiu. Pastaruoju metu darytas didelis kokybinis šuolis Europoje ir tai pasiekta uh, įvairių teisės aktų, kodigų, e, direktyvas dėl skaidrumo dėka, padidintų reikalavimų informacijai dėka, e, tai yra reikalavimų informacija, kurias turi teikti įregistruotas bendrovės. Taip pat e, suteikti platus įgaliojimai vidaus auditoriams, tam, kad šie galėtų nustatyti riziką ir tai. Um, leidžia E, suteikia geresnį informacijos e, akcininkams, klientams ir kitiems interesuotiems e, asmenims. Taigi iš šios krizės pasimokėme, kad reikia skatinti visus veiksnius, kurie paskatina pasitikėjimą pasaulinė komika 21 amžiuje. Taigi negalime savo leisti neatsižvelgti nei vieną iš tų kriterijų. Sutinku su ponu Masyp dėl to, kad reikia gerinti informaciją apie įmonės bendrovės finansus ir reikia audito, kad būtų rasti tinkami sprendimai. Na, jis taip sakė, kad e, pakeitimų e, dėkeliu galima išlyginti nesutarimus, artinti nuomonės. Na ir tokiu būdu galėsime išveikti didžiųjų konfrontacijų, kurios tikriausiai nieko neduotų. Dėkoju, švelgdamas į laikrodį, dar turiu pasakyti, kad niekas nenori kalbėti. Uh, E, kovo 28 yra pakeitimų pateikimo terminas, o rytoj posėdį pratersime pusę dešimtos ryto. Pradėsime nuo koordinatorių posėdžio.